Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Guten Morgen, liebe Kollegen. Labas rytas, mėly kolegos. Sveikiname susirinkus į mūsų komiteto posėdį, kuriame numatyta nemažai balsavimų, tačiau pirmiausiai turime patvirtinti darbo tvarkę. galbūt prieš pradedant ją svarstyti, atsižvelgiant į įvykius Japonijoje, norėčiau paminėti, kad šiame komitete, kuris svarsto aplinkosaugos, sveikatos ir maisto saugos klausimus, taip pat civilinės saugos klausimus esame tiesiog šokiruoti ir sutrikę dėl įvykių Japonijoje, dėl žemės drebėjimo, tsunamio ir Fukushimos brandolinės jėgainės padėties. Tai parodo, kad gamtos jėgos yra daug stipresnės už tai, ką sukuria žmogus. Šiame komitete dažnai šios klausimus svarstėme e, ir matydami klimato kaitą, gamtos jėgas, kurios yra išlaisvinamos ir jų nekontroliuojama poveikiai, manau, kad puikiai suprantame gamtos galę, ją suvokiame. Reiškiame savo solidarumą Japonijos žmonėms, tikimės, kad ši katastrofa bus tinkamai suvaldyta, kad Japonija sulauks pagalbos iš JAV kitų šalių ir žemės drebėjimo ir psichinės nelaimės žaizdos užgis. Mes pakvietėme todėl šiandien po pietų komisijos narį Günterį Oettingerį tam, kad jis mums praneštų, informuotų apie tai, kokiu veiksmu įmamasi Europoje tam, kad būtų patikrinta brandolinių jogainių, kurių yra 143 Europoje sauga. <clears throat> Komisijos narys turi pakankamai temtą darbo tvarkę, taigi prašau jūsų šiandien po pietų taip pat laiku grįžti į salę, kadangi Patricija Espinoza mums praneš po Kankūno klimato kaitos aukščiausio lygio sustikimo apie būsimąjį sustikimą Durbane. Ir komisijos narys tačiau man pranešė, kad 16.30 turės vykti toliau, tačiau nepaisant to trumpam pažadėjo atvykti, taigi klausimams laiko bus nedaug pabūti vienam kitam. Toliau darbo tvarkė numatyta, kad po pono Ettingerio, tai yra 23 darbo tvarkės punktas, bus svarstamas informacija apie maisto tiekimo vartotojams. Pranešėja yra ponė Zomer. Taigi nukelsime du darbotvarkės punktus į kitą komiteto posėdį, kuris vyks balandžio 11-12 dienomis. Jau susitarėme su Francesca Balzani, dėl 2012 metų trilogo, tai yra ir 24 darbo tvarkės punktas su universalios paslaugos ir pagalbos telefono numeriu 112. Tie klausimai bus nukelti į kitą posėdį. Rytoj siūloma 25 darbo tvarkės punktą BVP ir kiti rodikliai pažangai. E, Pone Rosbach yra pranešėję svarstyti šį klausimą siūloma po 26 punkto apie panaudotą brandolinį kūrą. Kolegė Hübner nori dabar paklausti. Ačiū, ponė pirmininkai, mėly kolegos. Žinome, kad pastarosiomis dienomis energijos rinkoje pasikeitė padėtis. Galbūt reikės mums iš naujo įvertinti turimus energijos išteklius, ypač branduolinius. Tačiau galbūt vertėtų e, mums dar kartą pasvarstyti apie e, tam <clears throat> tikras alternatyvas apsirūpinimo energiją, pavyzdžiui, ne tik naudojant gamtinės dujas, tačiau ir akmens anglį, naudojant šiuolaikinės technologijas, tam, kad nepatektume į tokią padėtį, kai visiškai neturėsime energijos išteklių. Taigi aš labai prašyčiau būtent e, palaikyti, pritarti antrajam punktui, kuris šiuo metu e, yra labai svarbus Europai, tai yra dėl tų dviejų apsirūpinimo energijų alternatyvių šaltinių. Pirmininkas, pana, mėla kolegė, jūs kalbate apie penktąjį darbo tvarkės punktą. E, kolegė sako, kad kalbu apie antrąjį darbo tvarkės punktą. Tai yra balsavimo sąraše antrasis punktas. Pirmininkas, gerai, mes išgirdome, ką jūs minėjote, tačiau e, mes galime tik pritarti ir atmesti rezoliuciją, daugiau nieko negalime padaryti šiuo atveju. Tiek dėl darbo tvarkės. Dar turiu du pirmininko pranešimus kolegė Ana Rosbach perėjo į kitą politinę frakciją, dabar tapo ECR frakcijos nare. Ji buvo anksčiau EFD e frakcijos narė, dabar jinai jaukiai įsitaisiusi prie kolegų, tarp kolegų Utskio ir Jana Kudakis. Ir Ores Derosi tapo naujoju e FD frakcijos koordinatoriumi mūsų komitete. Sveiki atvykę, mielas kolega, į mūsų koordinatorių posėdį būsimą. Taip pat dėl darbo grupių turiu pranešimą. Įsteigėme <clears throat> darbo grupę dėl taršos leidimų prekybos sistemos kovo 12 dieną vyko atitinkamas darbo grupės posėdis, taip pat Pramonės komitetas mus pakvietė į seminarą diskusiją kovo 22 dieną, kuri vyks dėl atsinaujinančių energijos išteklių. Pirmos, pirmosios darbo grupės diskusija taip pat vyks kovo 22 dieną. Nu, pradėkime svarstyti mūsų darbo tvarkę. Pirmasis klausimas - susitarimas dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaros vystimo pranešėjas Kryton Arsenis jam žodis. Uh, Ačiū, pana pirmininkė. Mes turėjome pakankamai laiko, neturėjome laiko apsvarstyti komitete šio klausimo ir jisai buvo tiesiog patvirtintas. Jūs žinote, kad aplinkosaugos rytyje nėra sienų. Ir šiuo atveju šlapžėmės priklauso kelioms valstybėms - Graikija, Albanija. Ir reikia galvoti apie bendras apsaugos priemonės. Tai yra labai uh, svarbi tai ir šlapžemių teritorija, bet to uh, imtis priemonių reikalauja ir atitinkama konvencija. Todėl norėčiau, kad šis, šiam susitarimui būtų, būtų pritarta ir todėl prašau pritarimo rezoliucijai. Ačiū, ponai. Balsuokime, kas už, kas prieš. prieš susilaiko. Kaip suprantu, pritarta vienbalsiai. E, sekretariatas man primena, kad privalome balsuoti elektroniniu būdu. Aš jau savo kortelę įdėjau balsavimo aparatą, tai jeigu jūs tą patį padarėte, galime pakartoti balsavimą, balsuoti pradedame. AfD hat eine Stimme zu viel. Socialistų ir demokratų yra vienu balsuotojų per daug, dabar viskas tvarkoja. Balsuoti baigiame, 50 bals, 57 balsai už, nei vienas nesusilaikė, nei vienas nebalsavo prieš. Sveikiname kolegą Arsenis, penktasis darbo tokias punktas. Nepritarimas pagal darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrąją dalį visai sąjungai taikomo suderinto nemokamo apivartinių taršos leidimų paskirstimo perinamai laikotarpiu taisyklių nustatymas palyginamoji analizė. Šiuo klausimu jau pasisakė kolegė Hübner. Pateiktos dvi rezoliucijos, dėl kurių turėsime balsuoti elektroniniu būdu pirmosios autoriai Živan, Aliuzo, Ajuzo ir kiti balsuojame dėl šios rezoliucijos. Balsuoti pradedame. S&D hat wieder eine zu viel. Jetzt ist gut. Dann Abstimmung beendet. Balsuoti baigiame. Trisdešimt už, kešimt trys prieš, keturi susilaikė, atmesta. Antroji rezoliucija, kurios autorius Konrad Šimanski. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 9 už 44 prieš 2 susilaikė, taip pat atmesta. Teskime toliau darbo atvarkės svarstymą. Norėjau dėl pas, pastra klausimą dar pasakyti, kad kolegas Kilakakis ir aš dar kartą kreipėmės į komisiją dėl molio gavybos Graikijos e, salose ir mums buvo pažadėta šį klausimą išnagrinėti atskirai. Šeštasis punktas, dar kartą nepritarimas pagal tą patį straipsnį e, dėl e, maisto produktų sveikumo kūdikių pienė Balsuoti pradedame. Abstimmung beendet. 30. Balsuoti baigiame. 30 už 28 prieš pritarta. Septintasis darbo turkis punktas Dar prieš tai norime pasveikinti nuomonės teikėją. 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, trečiasis skirstimas, komisijos biudžetas, septintasis darbo tvarkės punktas tai yra. Buvo pateikta nemažai pataisų. Pirmoji pataisa yra Tomo Ulmerio, kas už kas prieš susilaiko pritartų. Antroji pataisa Aleksandr Lamsdorf, kas už, prieš susilaiko atmestų. Trečioji pataisa su žodiniu pakeitimu ir balsavimas dalimis. Kas už pirmąją dalį su žodiniu pakeitimu. Kas prieš susilaiko pritarta, dėl antrosios dalies balsuoti nereikia, galutinis balsavimas elektroniniu būdu turime balsuoti, balsuoti pradedame. Vėl vienu S ir D frakcijos atstovu balsuoja per daug, dabar viskas tvarko ir visi balsavote. Tai. Balsuoti baigiame. 49 už 5 prieš. Vienas susilaiko, sveikiname Jutą Hauk. Ir taip pat iš anksto sveikiname su visų busimųjų balsamų rezultatais, jeigu jie bus teigiami. Galite padėkoti. Aštuntasis darbo atvarkės punktas Europos aplinkos agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas 2009 metų. Pirmoji pataisa buvo atsimta. Antroji pataisa Aleksandr Lamsdorf e, autorius, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečioji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, balsuoti pradedame. Abstimmung beendet. 51 dafür, keiner dagegen. 51 už, nei vienas prieš, šešis susilaikė. Taip, mes pademonstravome didžiulį pasitikėjimą Europos aplinkos agentūra. So, die nächste Abstimmung ist über ECDC, European Center for... Kitas balsavimas dėl uh, Europos uh, e, lygų prevencijos ir kontrolės centro, Tomo Ulmerio pirmosius pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas atkrinta. kompromisus vis tik reikia balsuoti dėl ketvirto pakeitimo pirmosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta ketvirtasis pakeitimas antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta šeštasis pakeitimas atsimtas, septintasis kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis, kas už, prieš susilaiko pritarta, galutinis balsavimas elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Zustimmung für die ECDC. Nächste Abstimmung ist European. Kitas balsavimas dėl EFSA, Europos maisto saugos agentūros, balsavimas dalimis dėl antrojo pakeitimo, kas už pirmąją dalį, Svetohasi autorė, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas atkrinta. Turime antrąjį pakeitimą, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas atsimtas, penktasis, kas už prieš susilaiko atmesta, šeštasis, kas už prieš susilaiko pritarti. Galutinis balsavimas dėl Europos maisto saugos agentūros. Apšrimung beendet. Balsavimas baigtas. 45 už, 6 prieš, 6 susilaikė. Sveikinu pranešė. Toliau. Europos. Pirma. Europos medicinos agentūra. Dėl antrosios pastraipos balsuomas atskirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Trečioji pastraipa atskiras balsavimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš prieš susilaikysi primta. Pirmas pakeitimas atsimtas, antrasis pakeitimas kas už, prieš susilaikysi primta. Pasitikslinkime dėl antrojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 už, 29 prieš. Na, gan vėlai buvo pakelta keltis rankų. Kaip ten bebusi. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. Penktas. Kas už? prieš, susilaikysiai atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikysiai primta. Klausinis balsavimas elektroniniu būdu balsuokime. Balsavimas baigtas. 43 už, prieš, 4 prieš, 7 susilaikiusi. Sveikinu. Europos aplinkosaugos agentūra. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Antras, kas už, prieš, susilaikysi primta. Trečias atsimtas, ketvirtas kas už, prieš, susilaikysi atmesta. Penktas kas už, prieš, susilaikysi primta. Galsinis balsavimas, balsuokime. Balsuokime. 49 už, nieks nebalsavo prieš, 7 susilaikė. Taigi sveikina e, aplinkosaugos komitetas atliktų darbą. Kągi, jau pasiekime 13 darbo tvarkės punktą. Misijos žalio knyga ES miškų apsauga ir informavimas apie juos, miškų rengimas klimato kaitai. Puikus balsavimo sąrašas. Mm, ir trumpai žodis pranešėjai ponui Kritonui Arsenijui. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, generaliniam sekretoriatui ir visiems, kurie atliko didžiulį darbą. Pateikti 43 kompromisiniai pasiūlymai, kai kurie iš jų yra konsoliduotojo pobūdžio kompromisiniai pasiūlymai, kurie teikia bendrai įvairios frakcijos. Taigi mes sugebėjome pasiekti kompromiso ir noriu visiems padėkoti už gerai atliktą darbą. Ačiū. Kągi dėkoju iš kompromisinius pakeitimus. Na, iš tikrųjų, tai palengvino darbą su milžinišku paketu, e, pakeitimu paketu. Pirmasis kompromisas pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Antras krumpavlisas, kas už, prieš susilaikė jisai primta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė primta. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaikysi primta. Šeštas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikysi primta. Septintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikysi primta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikysi primta. Devintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Tryliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Keturioliktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysi primta. Penkioliktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysi primta. Šešioliktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysi primta. Septynioliktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. Vom Block wäre wär nice, aber der Berichterstatter möchte wissen. Mm, tai galima gal balsuoti dėl blokų, bet yra tokių e, šalių kaip Švedija, kur daug miškų, jie kartais už, kartais prieš, kaip ten bebūtų, 18 kompromisas, kas už. Prieš susilaikiusiai primta. 19. Kas už prieš susilaikė primta. 20. Kas už prieš susilaikė primta. 21. Kas už prieš susilaikė primta. 22. Kas už prieš susilaikė primta. 23. Kas už prieš susilaikė, primta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 25. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 26. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 27. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 28 prieš, susilaikė, prim. 29. Kas už? Prieš, susilaikė, primta. 30. Kas už? Prieš, primta. Dar daug liko. Ar dėl Kretonai, ar dėl visų reikia balsuoti pavieniui, gal galim blokų balsuoti? Aš galėčiau pritarti ir balsavimo už visus klausimus, už visus pasiūlymus. Bet nes beveik visi teikti pasiūlymai buvo apibendrinti ir sudaryti 33 kompromisiniai pasiūlymai, nes iš viso buvo 370 pasiūlymų pateikta dėl pranešimo. Na, manau, kad kompromisas visada yra geras dalykas ir jeigu komiteto nariai neprieštarauja, balsuosime už visus kompromisinius ar balsuosime pailiui, klausė pirmininkas. Taigi kompromisas nuo 31 iki 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Dauguma, dauguma. Kągi, pažiūrėkime, kas dar lieka čia mums. 99 pakeitimas. Prie, už, kas už prieš susilaikiusi primta. Šimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikysi primti. Šimtas pirmas. Kas už? Pasitikim, linkim, pasitikslinkime dėl šimtojo. Balsuokime. baigta. Aiškiai primta. 101. Kas už? Susilaikė. Primta. 102. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 103. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 104. Kas už, prieš, susilaikysi, primta. Na, galiausiai 113 puslapio pačioje. Kas už, prieš, susilaikysi, primta. 114. Kas už? Prieš. Sulaikysi primta. puslapio vidurį 117, kas už prieš susilaikė. Nelabai aišku. Balsuokime dar sėkiai. 117, kas už prieš susilaikė primta. 121, kas už? Dar liko 118. 118 už prieš susilaikiusiai primta. 121 kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Na, aišku, čia buvo visai rezultatas. 122 ir 124, 128, 129. Jie yra identiški, taigi Kas už šios pakeitimus? Prieš? Pasitikslinkime. Balsamas baigtas. Atmestam. Toliau. 125. Markos Piper pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Liberalai nekelia rankų. Ar jūs esate, nežinau, ar čia bogotuojat, ar kas jums čia netikė. Dar sveiki, 125 pakeitimas. Balsuokime aiškiai. Prieš. Susilaikysiai Primta. Bet pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Na, vertėjo pasitikrinti elektroniniu būdu. 123 Horst Shellhat. Kas už? prieš susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 127. Kas prieš, silaikys. Šimtas dvidešimt šeštas lingvisnis, šimtas trisdešimtas, kas už, prieš, susilaikysiai primta. Šimtas trisdešimt pirmas, už, prieš, susilaikysiai primta. 135. už prieš susilaikė primta. Vienuoliktas puslapis. 158. Kas už? Prieš susilaikys primta. Į 35. Kas už? Prieš susilaikys primta. 159 kas už. Prieš. Susilaikiusiai primta. 166 atsimtas. Toliau kitas puslapis. 172 kas už. Prieš. Susilaikiusiai primta. 173 Elena Oana Antonescu yra autorė jo kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. Įtre 13. Kas už, prieš, susilaikysi, primta. 174. Kas už, prieš, susilaikysi, primta. Šimtas šešiasdešimt aštuon... Šimtas aštuoniasdešimt šeštas. Kas už prieš susilaikė atmesta. Penkioliktas puslapis. Įtrė 36, kas už. Prieš. Susilaikė. Primta. 205 pakeitimas. Krista Klas Horst Schnellhardt. papildymą. Kas už? Prieš? Susilaikysiai. Pasitikslinkime. Balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. Atmesta, nepasisekė. 207 atsimtas. 206 papildytas. Kas už? Dar sėki pakarto 206. Kas už prieš? Susilaikiusi atmesta. 211. Kas už? prieš, susilaikysi primta. 212. Kas už? Prieš, susilaikysi atmesta. Pasitikrinkime ir dar šitą. 212. Balsuokime. 212. Balsavimas baigtas. Primta. Tačiau šešesnis neturėjo e, kortelės, e, jie kelia ranką, kaip ten bebūtų patvirtinta. 213. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 222 atsimtas. 123 kas už prieš susilaikysi primta. 227 Dačiano Oktavijas Arbukas už prieš susilaikysi primta. 229 kas už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 229. Balsamas baigtas. Primta. 230. Kas už? Prieš? Susilaikysi tai atmesta. 235. Kas už? Prieš? Susilaikysiai primti. 241. Kas už? Prieš? Susilaikysiai primti. 248. Kas už? Prieš? Susilaikysiai primti. 251. Kas už? Prieš primta. 252. Kas už? Prieš susilaikėsi primta. Į 317. Kas už? Prieš susilaikėsi atmesta. 254. Kas už? prieš susilaikiusiai atmesta. 255, kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 257, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 258 kas už prieš susilaikiusiai primta. 261 kas už, prieš susilaikiusiai primta. Į 33 kas už, prieš susilaikiusiai primta. Į 22 kas už, prieš susilaikiusiai primta. 262 kas už, prieš susilaikiusiai primta. 263, kas už, prieš, susilaikys tai primta. 266, prieš, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 266, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Primta. E, 25 puslapis į 30. Kas už prieš laikys primta. 289. Kas už prieš susilaikysi primta. Agri 18. Kas už prieš susilaikiusi primta. 294 už žodinį pakeitimų, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 296 už žodinį pakeitimų, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 296 pasitikslinkime. Balsamas baigtas. Atmesta. Toliau. Um, konsultuojamas dalis. Treč, trečias pakeitimas atsimtas. Dvyliktas. Kastor Franko. Kas už? prieš, susilaikysiai primta. 13 kas už, prieš, susilaikysiai primta. 15 kas už, prieš, susilaikysiai primta. 23 atsimta, 29 atsimta. 34. Na kągi, 29 puslapis. 36. Dvi dalis, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikysi primti antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikysi atmesti. 38. Kas už? Prieš. Susilaikysi primti. Atmešta. 39 kas už, prieš, susilaikiusi primta. Na kągi, beveik baigiam. 66, 32 puslapyje. Varmandė Brulikas už prieš susilaikiusiai 68 ir 74 identiški, kas už juos prieš, susilaikiusiai primta. 69, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 70, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 71, kas už prieš, susilaikiusiai atmesta. 73, kas už Atsiprašau, 75. 75. Teodoras Kilakakis. Kas už prieš? Susilaikysi primta. 76. Kas už prieš? Susilaikysi atmesta. Toliau identiška. 78, 70, 80, 82. Kas už? Prieš susilaikiusi, atmesta. Vėlgi. Pasitikslinkime. Nuo 78 iki 72 dienai balsuokime, balsamas baigtas. Atmesta. Krista dėja neužteko. 21. Kas už?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 susilaikiusi atmesta. 88. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 89-90 mm, kartų kas už. Prieš susilaikiusi primta. 93. 89-90 pasitikslinkime. Vienu per daug, taigi balsavimas baigtas. Primta. 93 ir 92 nebereikia, 94 kas už, prieš, laikysi primta, 95 kas už, prieš, sulaikysi primta. Kągi, galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Balsamas baigtas. 53 už, 6 prieš, nieks nesislaikė. Sveikinu Kretiną Arsenijų ir visus, kurie prisidėjo prie pranešimo dėl ES miškų apsaugos žaliosios knygos. Taigi dar po to bus rengiami kiti te, dokumentai, taigi teks dar mums nemažai gilintis miškų klausimus. Dėkoju už darbą, nes trešalis ES teritorijos yra miškai. Also dann sind wir bei dem Punkt 14 der Tagesordnung. 14 darbotvarkės punktas direktyvas 2025 nuostatų dėl traktorių pateiktų rinkai pagal ankstumo schemą dalinis keitimas. Um pas mane parašyta, kad kalbėsime apie variklius, tačiau tema iš tikrųjų yra traktoriai. Pranešėjas yra Salvadoras Tatarela, kadangi traktoriai taip pat turi ir variklius. Taigi pradėkime. 20 pataisą turime 21. -ąją. kas už šias pataisas, jos siūlo visą pasiūlymą atmesti, kas prieš, susilaiko, nepavyko atmesti. 22.4. pataisa atsiimta, 34. pranešėjo pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko, konsoliduotas pakeitimas numeris 3, pateiktas kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau 38 pakeitimas. Tetarėlos kas už, prieš susilaiko pritarta. 9 atsiimta, 39 kas už, prieš susilaiko peritarta. Septintoji atsimta, keturiasdešimtoji kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Aštuntoji atsimta, keturiasdešimt pirmoji kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintoji atsimta, keturiasdešimt antroji kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtoji atsimta, 43 kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 11 atsimta, 44 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta, 12 atsimta pirmasis priedas, ketvirtasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Peritarta. 49. Kas už? Prieš. Susilaiko. Peritarta. 400 atsimta, 50 kas už, prieš susilaiko atmestą. 51 kas už, prieš susilaiko pritarta, 15 atsimta, 52 kas už, prieš susilaiko pritarta, 16 atsimta, transporto ketvirtoji kas už, prieš susilaiko pritarta, transporto komiteto penktoji kas už, prieš susilaiko pritarta, 53 kas už, <clears throat> prieš susilaiko pritarta, 17 atsimta, 18 atsimta, 54 kas už prieš susilaiko pritarta, 19 atsimta. Konstatuojamosios dalis 23 e, pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta, 24 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Petris Lyzė paprašė dėl 25 pakeitimo balsuoti papildomai ir atskirai, kas už šį pakeitimą, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 25. Balsuoti pradedame. Pritarta. 25 pakeitimas patvirtintas. Pirmasis atsimtas, 26 kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Transporto antrasis pakeitimas kas už, prieš. Susilaiko atmesta. <clears throat> Pirmasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 29 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta Dar kartą pakartojame balsavimą dėl Peterio Lyzės 29 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Konsoliduotasis antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 32 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 33 atsiimtas, galtinis balsavimas, dabar balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Balsavome dėl pranešimo projekto 47 balsais už, 7 prieš ir 5 susilaikiusiais pritarta. Balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti pradedame. Nepaisant to, kad mums pilama kava ir arbata, vis tiek turime tęsti balsavimą. Doch, 14. Sie müssen noch mal drücken, da war eben ein Problem. Also es haben noch nicht alle abgestimmt. Ne visi dar balsavome. Tarp jų ir aš. Taigi, prašau dar kartą visų balsuoti. Balsuoti baigiame. 45 balsai už, 5 balsai prieš, 6. Susilaikė. Sveikiname Salvatore Tatarelą, pranešėją tema buvo pakankamai sunki, sudėtinga, tačiau jo pranešimą patvirtinome. Tęsime toliau ir nuo traktorių pereiname prie variklių. Unser Tagesordnungspunkt 15. Penkioliktasis darbo atvarkės punktas pranešėja sirpa pietikainių. Balsuokime dėl jos pranešimo. 17-18 pakeitimas siūlo atmesti komisijos pasiūlymą. Kas už tai? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 19 pakeitimas atsimtas. Pereikime prie straipsnio. 8 pakeitimas atsimtas. Identiški pakeitimai 50 ir 51. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 52 ir 3 už prieš susilaiko atmesta 54. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 55 ir 6. Pageidaujama pasitikslinti dažniausiai tiems pageidavimui, į tuos pageidavimus net ir nepagristus mes atsižvelgiame, taigi tikslinamės dėl 54. Balsuoti baigiame. Pritarta. 55 ir 56 pakeitimai, kas už, <clears throat> prieš susilaiko atmestą. 57, 58, kas už, prieš susilaiko pritarta. 60, kas už, prieš susilaiko atmestą. 11 konsoliduotasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 66 nuo 66 iki 68 e, identiški, kas už, prieš, susilaiko. Ne, pasitikslinkime. Dėl pastarųjų pakeitimų Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Identiški pakeitimai 72 ir 73, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 74 tarp jų taip pat buvo, dabar 75 ir 11, kas už. Šitas pakeitimas atkrinta, nes ankstesnį patvirtiname. 56 atkrinta taip pat, tran ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestą. 80 ir 81 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 8 konsoliduotasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 9 konsoliduotasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Toliau 88 orės derosikas už prieš. Ne vieną pirmininkas praleido. Dešimtasis konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 88, kas už prieš susilaiko atmesta. Penktasis konsoliduotasis, kas už prieš susilaiko atmesta pritarta. Ketvirtasis konsoliduotasis, kas už prieš visą <clears throat> laiką pritarta. Keturioliktasis pranešėjo pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 98 kas už prieš susilaiko atmesta 15, 99, 100, 101, kas už, prieš susilaiko pritarta 12 konsoliduotasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 8 puslapis 111 ir 12 pakeitimai už prieš susilaiko. Pritarta tran. Septintasis pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 113. Kas už prieš. Atmestas. <clears throat> 114. Kas už prieš susilaiko atmesta, konstatuojamosios dalis 120, už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis konsoliduotasis už prieš susilaiko pritarta, 25-asis kas už prieš susilaiko pritarta Pasitikslinkime dėl 25, jeigu taip pageidaujate. Balsuoti baigiame. Vienareikšmiškai atmesta. Antrasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 31 Kelanino pranešimas, kas už prieš susilaiko <clears throat> atmesta 32 <clears throat> už prieš susilaiko atmesta <clears throat> trečiasis konsoliduotis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 40 kas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis atkrinta. Identiški 389, kas už prieš susilaiko. Atmestas, šeštasis atsimtas. 41, kas už prieš susilaiko pritarta, 43, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Taigi dabar balsuosime dėl viso dokumento, dėl pranešimo projekto. Elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Abstimmung beendet. Balsuoti baigiame, 48 e, už 7 prieš 2 susilaikė. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos, balsuoti pradedame. Zeit. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 58 už 5 2 prieš 2 susilaikę. Sveikinu pranešėją ir visus šešėlinius pranešėjus, kurie sunkiai dirbo, kad pasiektų kompromiso. Sirpa, žodis pranešėjai. Taip, ponė pirmininkė, iš tiesų tai buvo techninio pobūdžio pratybos šis darbas, todėl noriu padėkoti visiems grupės kolegoms ir ypač šešėliniams pranešėjams bei kitiems kolegoms, kurie užtikrino darbo sėkmę. Ačiū. Iš tiesų atlikta daug darbo, aiškinantis atskirus rinkos segmentus ir ieškant bendro suderinto požiūrio. Toliau balsuosime dėl 16 klausimo inovacijų sąjunga ir Europos pokyčiai Europoje pasibaigus kriziai. Pranešėjas Džo Ferreira. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas pirmas pakeitimas. Antrą pakeitimą atsijėmė. Trečias. Kas už? Prieš? susilaikė atmesta. Kitas pakeitimas, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtintas. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė EPP, kaip jūs balsavote Dėl penkto pakartokime balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintas pakeitimas. Kas už? Ne, pirmininkas atsiprašo. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtintas. Dešimtas už prieš susilaikė patvirtintas. Tryliktas kas už prieš susilaikė patvirtintas Patvirtintas. Dabar dvyliktas pakeitimas atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Keturioliktas pakeitimas. Kas už Ar reikia pasitikslinti, klausė pirmininkas, dėl 11 pakeitimo. Edita Estrela, kurį jį teikia, nori pasitikslinti. Nebijotinai elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Iš tiesų atmestas pakeitimas. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 15. Pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktas, jį atsijėmė, septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktas pakeitimas. Balsuosime dalimis, kas už pirmą dalį, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis, kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 19, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 20 už, kas prieš, ne, reikia pasitiksinti dėl 19, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 21. Dalimis balsuosime už pirmą dalį kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta antra dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22 atsimtas, 23 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 24 kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 25 pakeitimas. Dalimis balsuojame už pirmą dalį kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antra dalis kas už. Prieš. Susilaikė Patvirtinta. 26. Vėl dalimis už pirmą dalį kas. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 27. Pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28. Pakeitimas dalimis balsuojame. Pirma dalis. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta ketvirta dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta 30. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 31. Pakeitimas dalimis už pirmą dalį kas? Prieš. Ar reikia pasitiksinti, klausė pirmininkas. Pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad pirmiausia noriu atsimti prašymą balsuoti dalimis ir galime balsuoti dėl viso pakeitimo, kad nereikėtų balsuoti dalimis. Pirmininkas kalba be mikrofono. Taigi, kas už 31 pakeitimą? Prieš? Susilaikė? Reikia pasitiksinti elektroniniu būdu balsuojant. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pasiūlymas dėl pakeitimo. Toliau 32 pakeitimas. Dalimis balsuosime. Už pirmą dalį kas. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antra dalis kas už. Patvirtinta. 303 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta, 34 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 35 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 36 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 37 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi dabar balsuosime dėl viso pranešimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 47 už, prieš nėra, 8 susilaikė, sveikinu pranešėją Žavo Fereirą. Už nuomonę dėl inovacijų sąjungos, kurios, kurią siekiame sukurti. Galiausiai paskutinis šio ryto balsavimas, 17 darbo tvarkės punktas integruotos jūrų politikos tolesnio vystimosi paramos programa. Pranešės Corin Lapache. Pradėsime nuo antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. 22 pakeitimas ir 23 yra identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Penktas pakeitimas. Dalimis balsuosim. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dvidešimt septintas pakeitimas dėl papildymo. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dvidešimt aštuntas. Už prieš. Pasitikrinkime elektroninių balsų balsuodami. 28 pakeitimas, kurį teikia Markūnaitė Mikulėnienė. Kągi, rezultatai kokie? 27 už, 30 prieš. Atmestas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. Septintas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 29. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. Aštuntas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. Trisdešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dešimtas. Kas už? Prieš. Patvirtintas. Vienuoliktas. Kas, vienuoliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Triešim pirmas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtintas. 32, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 33, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. 34 pakeitimas, kas už, prieš,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 prieš susilaikė patvirtinta. 42 už prieš susilaikė pat, atmesta. 18 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 19 už prieš susilaikė patvirtinta. 43 ir papildymas prie jo už prieš susilaikė patvirtintas. 44, 45 identiški, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 46, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 47 atsimtas pakeitimas, toliau 48, 49, 50 balsuojame dėl jų kartų už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę. Patvirtinta 20 pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Patvirtinta. Na kągi, buvo nemokama gimnastikos valandėlės, teko nemažai sunkumų pakilnoti, dabar nebereiks sportuoti per pietų pertrauką ir dabar Balsavimas, galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 53 už, nieks nebalsavo prieš, nieks vienas laikės. Taigi, plačiai sutarma integruotas jūrų politikos, sveikinu pranešėją, taip pat ir visus šešėlins pranešėjus, dėkoju ir sekretariatui už tai, kad parengė šį balsamą, dėkoju. Na, dar liko dėl ko čia dar pabalsuoti. Pasiekime 18 darbo atverkės punktą. Ir čia yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu plenarniai sesijai. Taigi, kas už tai, kad būtų patvirtintas šis žodinis klausimas, kuris bus keliamas plenarnė sesija, kas už priešus taikysi priimta. Mm, tai šis klausimas bus keliamas plenarnė sesija 19 punktas. Neturi kalti. Benda. No. Atsiprašau, kolegos, mes ką tik tai patvirtinome klausimą žodžiu. Jeigu kolegos norėtume daugiau informacijos gauti, tai šiandieną per pietus rengiama speciali nedidelė konferencija, kurioje bus, būsite informuotimi. Taip pat Luksemburgo aikštė yra pateikta ekspozicija ir pusė trijų šiandieną rengiama bendra nuotaika. Taigi jūs galite ateiti į informacinį posėdį. Na, na miklus lobizmas už renginį per pietų pertrauką Europos parlamente. 19 punktas. Pas Ekut. Galimybių sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 procentų analizė ir anglės dioksido nutekimo rizikos vertinimą. diskusijos įvyko jau dėl darbinio dokumento, o dabar vyks diskusijos dėl pranešimo projekto. Ir pranešėjas dar mums nurodys, kas yra tame pranešė. Prašau, žodis Basui Aikvatui. Okay, thank you. Ačiū, pana pirmininkė. Po ilgesnio balsavimo galų gale galima atsipalaiduoti ir pasvarstyti, kas išdėsita šiame pranešime. Iš tiesų, pranešime kviečiu komisiją pagalvoti apie 30 procentų tikslą ir kad uh, išvados būtų padarytos bent jau iki šių metų pabaigos. Be to būtų daug labiau pagrista numatyti 40 procentų CO2 mažinimo tikslą, nes tai leidžia padaryti ir technologijų pažanga. Pirmiausia, yra dvi priežastis, kodėl siūlau pereiti prie 30 procentų. Pirma priežastis - tai yra gilėjanti klimato kaitos krizė. Jeigu pasižiūrėsime, ką sako mokslininkai, tai didžiausia tarša išauks 50 metais ir 20 procentų mažinimo tikslas tikrai nėra pakankamas, kad galėtume sumažinti maksimalę taršą klimato, kuri bus paskir, patirta 50 metais. Be to, per pastaruosius keletą metų ir ypač mėnesių šis, ši tema įgyjo dar didesnį aktualumą. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime, kiek yra importuojama naftos, tai praėjusiais metais importo kaina išaugo 70 milijardų JAV dolerių. O mokslininkai paskaičiavo, kad nuo 20 iki 30 procentų mažinant CO2 išmetimus, perkant naftą būtų sutaupyta 40 milijardų JAV dolerių iki 20 metų o ypač turint galvoje dabartinės kainas, tai dar daugiau mes sutaupytume. Toliau yra ir kiti argumentai. Užimtumas. Praėjusį mėnesį buvo atlikta dar viena analizė, kurią, prista, kurią buvo pristatyta Vokietijos nuolatinėje atstovybėje. Ir studija teigia, kad tokiu būdu galima būtų sukurti apie 6 milijonus naujų darbo vietų, jeigu mes uh, numatytume ambicingesnius tikslus, nes iš tiesų atsirastų laisvų darbo vietų. Yra ir kitų įdomių atliktų studijų. Sakysime, praėjusią savaitę buvo paskelbta studija kad mažesnės energetikos e, kainos atsinaujinančių išteklių e, didesnis panaudojimas duos teigiamą efektą, bet mes čia nekalbame apie apivartinių taršos leidimų E, sistemą ir poveikį klimato kaitai po potsdaminių laikotarpių. Taigi, jeigu mes numatytume 30 procentų tikslą, galima tikėtis 6 milijonų naujų darbo vietų. Be to, komisija savo komunikatą paskelbė praėjusi, praėjusią gegužę ir komisija e, skaičiavo, kiek dėl taršos plinta lygos ir kiek tai įtakoja mirštamumą. Apskaičiuota ir ekonominė išraiška, kuri sudaro 36 milijardus nuostolių. Taigi, jeigu palyginsime šį skaičių su importuojamos naftos verte, matysime visiškai akivaizdžiai, kad pakankamai yra ir ekonominių argumentų, dėl kurių reikėtų numatyti aukštesnį CO2 mažinimo tikslą. Aišku, aš netkreipiu dėmesio į komisijos CO2 kelio gairių planą, kuriame pasakyta, kad 20 procentų tikslas, kurio turėtume siekti iki 20 metų, ekonomikos prasme nėra labai naudingas. Ir jeigu mes panalizuosime komisijos kelio gairių planą ir tą dalį, kurioje kalbama apie vėluojančias priemonės, bei taip pat apie prielaidą, kad 80 procentų mažinimo galima būtų pasiekti iki 2050 metų, tai galima daryti vienas iš, išvadas, bet kitas yra dalykas apivartiniai taršos leidimai ir tarpusavio užskaitos. Neaišku, kaip vis tik tai iki 50 metų funkcionuos ta sistema. Taigi, bet kuriuo atveju, ekonomikos požiūrių akivaizdu, kad 20 procentų taršos mažinimo tikslo nustatymas iki 20 metų nėra labai pateisinamas. Komisija taip pat sako, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir į valstybių narių nacionalinius tikslus, kurie turėtų siekti iki 25 procentų. Bet nepamirškime, kad mes kalbame apie 20 procentų tikslą apskritai, nepaisant tų apivartinių taršos leidimų tarpusavio užskaitos ir aukštesnių e, aukštesnių nacionalinių tikslų. Ir nebejotinai, jeigu. Ir dar vienas dalykas - gamybos perkelimas į trečiasią šalis, kuriuose nėra griežtų aplinkos sauginių reikalavimų. Aš peržiūrėjau nemažai nešališkų, savarankiškų studijų šioje srityje ir kalbant apie CO2 nutekėjimą, pakol kas šis reiškinys nėra labai paplytęs. Aišku, galima galvoti ir taip, kad jeigu bus mūsų bendras tikslas padidintas, tai tuomet CO2 nutekėjimas gali prasidėti kur kas rimtesnių mastu, bet reikia galvoti ir apie pajamas, kurias gauname iš apivartinių taršos leidimų priekybos ir tas pajamas būtų galima nukreipti į pramoną kad jinai neiškeltų gamybos. Aš manau taip pat, kad reikia galvoti apie rimtesnį aukcionų panaudojimą, nes kitaip pajamos gautos iš uh, leidimų priekybos aukciono būdu tikrai nebus labai rimtos, nebus ženklesnės, jeigu nustat, pasiliksime prie 20 procentų tikslo. Jo labiau, kad atsiranda vis naujų technologijų, kurios leidžia daug mažiau išmesti į aplinką CO2 dabar negu anksčiau. Taigi, norėčiau pažymėti, kad šį e, pranešimą rengiame kartu su ITRE komitetu. Aišku, yra išimtinės ITRE kompetencijos klausimai ir dėl tos priežasties aš netiek daug dėmesio skiriau savo pranešime inovacijoms ir taip pat efektyviam energijos suvartojimui. Bet neabejotinai pakeitimus dėl šių e, dviejų temų teiksiu ir galima teikti. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad ITRE komitetas analizuoja šios klausimus kaip atsakingasis komitetas ir rytoj vyks diskusija, kurioje dalyvausiu aš pats ir taip pat kviečiu. Uh, kitus komiteto narius dalyvauti ITRE komiteto organizuojamuose klausimuose. Taigi tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė, ir tikrai reikia siekti, kad būtų geras pranešimas, pateiktas, tuo labiau, kad birželio mėnesį Europos vadovų taryba ketina svarstyti energetikos ir aplinkosaugos bei taršos klausimus, todėl aš manau, kad reikėtų tikrai siekti ambicingesnio tikslo. Ačiū Basui Eikhautui už pranešimo pristatymą. Čia mes bendradarbiaujame su pramonės komitetu. Romana Jordans yra pramonės komiteto pranešėja, ji atvyko šiandien ryte mūsų posėdį. Kitai būčiau suteikęs jai žodį, dabar šešėliams pranešėjams suteiksime galimybę pasisakyti. Salvatore Tatarela jam suteikiam žodis, ne, nenori jisai kalbėti. Kas tuomet kalbėtų Liaudės partijos frakcijos vardu, jeigu niekas tuomet perduosiu žodį, ne, Richardas Zieberis kalbės. Ačiū pirmininkė pranešimas, kurį parengė kolega Bas Aikaut, labai įdomus. Mes siekime kovoti su klimato kaita, tačiau e, galima būtų suabejoti komisijos pateiktais skaičiais. Mes ir toliau laikomės e, tikslo sumažinti CO2 išmetimų skaičių 20 procentų ir tik vėliau siekti 30 procentų, nebent e, galima būtų susitarti su JAF ir Kinija tarptautiniu mastu, kurios šiuo metu nėra pasirengusios tokią sustarimą pasirašyti, nepaisant to, kad deda nemažai pastangų, siekiant sumažinti taršos apimtis, taigi valstybės narės dabar taip pat turėtų pamastyti apie kitas galimybės, kaip kovoti su klimato kaita, neinvestuodamas labai daug pinigų į taršos leidimų e, sistemą. E, dabartinis pasiūlymas, manau, netitinka e, realybės, galima būtų jos įgyvendinti 60-70 procentų, dėl to <clears throat> energijos e, išteklių kainos smarkiai padidėtų pramoniai, taigi galėtume pritarti tik tai 30 procentų taršos sumažinimui, taip pat e, ir dėl taršos mažinimo kreivės, kuris siūloma e, dabartiniu metu mes. Mūsų pozicija skiriasi dėl CO2 išmetimo spragų užkaišymo mes taip pat nesugebėsime jų užkaišyti, manau, nes e, įmonės e, paprasčiausiai perkel savo gamybą į užsienį. Taigi, jeigu norime šią CO2 nutekėjimo problemą spręsti, turėtume galvoti apie kitas griežtesnės priemonės. Kalbant apie e, veiksmingumą mūsų pasitelkimų priemonių, turėtume čia pasinaudoti geriau įtrio komiteto kompetencijomis, na, o kaip jau minėjau, Bendrai pritarėme 20 procentų taršos mažinimui, o 30 procentų pritarėme tik tuo atveju, jeigu būtų pasiektas platesnis susitarimas. Ačiū Ričardui Zeberiui, Danas Jorgensenas dabar. Pirmiausia, Pirmiausia noriu padėkoti už puikiai parengtą pranešimą ir pritariu pranešėjo daugumai argumentų. Todėl galiu tik tai keletą pasiūlymų pateikti, kaip patobulinti pranešimą. Pirmiausiai, argumentas, kad reikėtų pereiti prie 30 procentų tikslo, jeigu ir kitos šalis taip pasielgs. Tik tada. Bet tai reiškia, kad mes niekada nepereisime prie to tikslo. Ir aš manau, kad negalima šitaip argumentuoti. Todėl atmetu tokį dalyką. Jeigu pasižiūrėsime, kaip vyksta tarptautinės dėrybos, tai vis dar galima tikėtis gerų rezultatų. Tačiau Junktinės Amerikos valstijos, kurių pozicijos mes laukiame, tikriausiai nekeis savo ankstesnės pozicijos ir nesijims papildomų priemonų, kurios atitiktų mūsų priemonės. Obamos administracija prieš um, tarpinius rinkimus pasisakė už tai, kad būtų ribojami uh, riboja nustatyti aukštutinę taršos ribą ir tokiu būdu būtų 16-17 procentų mažinama tarša iki 20 metų, tačiau tokių tikslų dabar po tarpinių rinkimų atsisakyta. Ir jis galų gale net negalėjo gauti kongreso pritarimo. Ir pakartosiu, tai vyko prieš tarpinius rinkimus. Todėl iš esmės nėra jokio šanso, kad Amerika pasirinks panašius ES taršos mažinimo tikslus. Galima, aišku, galvoti apie atskirų valstybių tikslus, apie tarptautinės įmonės, kurios savo ruoštų gali priimti sprendimus, Tai yra vienas dalykas, bet nebejotinai negalime tikėtis iš Amerikos panašių žingsnių. Kitas dalykas, jeigu aišku frakcijos nutars, kad neįmanoma kelti tikslo, na tai taip ir bus. Bet aš manau, kad faktiškai reikėtų atsisakyti mūsų ambicingesnio tikslo sąsajos su tarptautinėmis priemonėmis. Dar vienas svarbus dalykas. Net jeigu mes ir nesusitarsime dėl ambicingesnio tikslo ir ambicingesnių priemonių, kovojant su klimato kaitos padariniais, vis tik tai privalėsime sukurti ir galvoti apie Europos ekonomikos konkurencingumo didinimą. Ir galvojant apie pranešimo argumentus, manau vargu, ar kas galėtų užginčyti, kad pasaulio valstybės ir atitinkami regionai, kurie veiks efektyviai vartoja energiją, ateityje įgys konkurencinį pranašumą. Aišku, mes visada galime galvoti apie naujas pažangesnės technologijas, apie platesnį atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimą ir visą tai prisidėtų prie didesnio Europos ekonomikos konkurencingumo. Bet kita vertus, akivaizdu ir mes žinome, kad energijos gamyba ir jos vartojimas iki šiol rėmėsi iškastinių kūrų. Ir iškastinis kuras nepadės užtikrinti mūsų ekonomikos konkurencingumo. Taigi yra politiniai argumentai už ir prieš, bet yra ir kitų argumentų. Ir galbūt reikėtų galvoti apie minimalę kainą už leidimus. Tai padėtų galbūt sukurti atskirą paskatų sistemą, bet pramonė turi būti tikra ir žinoti, kas jos laukia ateityje. Todėl sutinku, kad reikia laukti, kokią nuomonę pareikš kiti parlamento komitetai, bet iš tiesų efektyvaus energijos vartojimo klausimas yra labai glaudžiai susijęs su mūsų svartomo pranešimo tema. Ir todėl manau, kad jūsų komitete būtų galima tikėtis, jog jūs užsibrieštumėte ambicingesnių tikslų. Taigi tiek aš norėjau pasakyti iš savo pusės ir ačiū, kad mane išklausėte. Ačiū. Toliau Kris Deivis. Pone pirmininkė, Pradinis planas buvo toks – pakelti nuo 20 iki 30 procentų tikslą, siekti tarptautinio sutarimo ir kai dėl to buvo susitarta, ES veikė pagal prielaidą, kad mes tarsi vienašališkų būdų darom didžiulį reveransą ir prisijėmame istorinę atsakomybę bei išsiveržiame į pirmaujančias gretas. Tačiau argumentai pasikeitė, nes atsirado aiškus ekonominiai argumentai, o kokie jie yra. Mums reikia labai daug investuoti, jeigu norime sukurti mažai CO2 į aplinką išmetančią ekonomiką, netaršią ekonomiką. Ir kita vertus, tokių technologijų negalima tikėtis, jeigu mes nesimsime tam tikrų kitų padėti keičiančių priemonių. Taigi reikia galvoti apie štai ką. Ar mes ir toliau tikėsimės, kad pasaulis mus parems vargu, bet mes liekame vieniši savo ambicingų tikslų nustatymę ir todėl reikia um, jungti kitus bėgius. Man labai malonu, kad mano kolega ir mūsų ministras atsakingas už aplinkos saugą tikrai yra pirminiai tarptų, kurie ragina tarybą pakelti tikslą, numatyti ambicingesnį tikslą nuo 20 iki 30 procentų. Ne visada jis, aišku, taip elgėsi, ką prisimena gerai mūsų komitetas, kai čia dirbo. Praėjusią savaitę komisija paskelbė, kad ketina pateikti kelio gairių planą dėl CO2 mažinimo. Tačiau to kelio gairių plano reikalavimai reikalaus, kad mes numatytume 25 procentų CO2 mažinimą iki 20 metų. Bet komisija nepakankamai e, numatė paramos tam, kad būtų pasiekti tarpiniai tikslai ir įgyvendinamos priemonės. O jau dabar komisija teigia, kad jeigu bus įgyvendytos visos jau dabar numatytos teisinės priemonės, praktinės priemonės, jų pakaks, kad būtų užtikrinta, jog CO2 taršą iki 20 metų sumažinsime 25 procentais. Taip, tai teisinga. Tačiau kita vertus atsirado teiginys, kad palyginti su 90-ųjų metų lygiais tarša sumažėjo 17 procentų ir atitinkamai bandoma ekstrapoliuoti, kaip bus po 20-ųjų metų. Tačiau Žeklin Mangleit Europos aplinkos apsaugos agentūroje sakė, kad nepaisant to mažinimo, mažinimas faktiškai pasiektas dėl to, kad ekonomika ištiko krizė, ekonomika pradėjo stagnuoti. Ir palyginti su 90 metais, realus sumažinimas siekia tik tai apie 13 procentų. Todėl numatyti tikslai CO2 mažinimo iki 20 metų nebejotinai reiškia štai ką. Jeigu mes laikysimės tokio 20 procentų tikslo, tikslo, tai efektyvumas suvartojamos energijos išauks tik tai 9 procentais. Už energetikos rytį atsakingas komisaras sakė, kad jisai palauks įtikinamų valstybių narių argumentų dėl tikslo didinimo ir tokie argumentai, ko gero, atsiras tik tai iki 13 metų. Todėl nemanau, kad mes tikrai, kad komisija tikrai dirba pasiraitojusi rankoves. Ir aišku, dar vienas dalykas. Komisija sako, kad nustatys CO2 mokestį. Na kągi, galbūt tai ir gerai. Pramonė bent jau supranta, kas jos laukia bet neaišku, ar tai pramonę paskatins investuoti. Ir neaišku, ar toksai apribojimas leis valstybių narių vyriausybėms imtis priemonių, kurios privers pramonės įmonės investuoti, o tai reiškia, kad investuojant jos gali, turės atliekamų ETS leidimų, kuriais galės prekiauti ir tokiu būdu gaus lėšų investicijos. Bet aš nematau, kad komisija net kalbėtų rimtai apie tai, juo lab nesijimama jokių priemonių. Ypač galvo, o tai ypač svarbu galvojant apie numatomą gana spartų ekonomikos augimą per artimiausius porą metų. Tai todėl būtų įdomu sužinoti, kaip komisija prognozuoja padėtį. Kitas dalykas, Europos elektros pramonės atstovai turi savo parengę planą, kaip iki 50 metų CO2 išmetimų sumažinti iki nulio. Ir jų teigimu mok apivartinių leidimų kainos yra per mažos, investicijos nepakankamos ir be to tikrai mažus įmonės nelabai suinteresuotos, nes negauna paramos, pavyzdžiui, plėtojant vėjo jėgainės. Taigi yra labai jautrių klausimų. Vokietijoje, Šiaurės Europoje yra tokių vėjo jėgainių ūkiai, bet pinigai nepakankamai gerai panaudojami. Galiausiai, jeigu pažvelgsime į ekonomikos augimo prognozes, komisija iki šiol remiasi naftos kainų prognozavimu, kad naftos barlis kainuos iki 20 metų 120 JAV dolerių. Bet kiek dabar kainuoja nafta? 137 doleriai. Ar kiek? Naftos kainos gerokai didesnės negu komisijos prognozėse naudojamos kainos. Vėlgi pasižiūrėkime į Vokietijos aplinkosaugos ministerijos paskaičiavimus. Jie rodo, kad jeigu mes pakelsime tikslą nuo 20 iki 30 procentų, tai mes tada suteiksime papildomų paskatų mūsų ekonomikai investuoti, sustiprėti ir perspektyvoje konkuruoti su Kinijos ekonomika, užuot vilkusis kažkur odegoje. Taigi yra pakankamai aplinkosauginių argumentų. Ir dabar laikas jau rimtai pereiti prie ekonomikos argumentų. Ačiū, bet prašyčiau kitus pasisakyti trumpiau, nes kitaip pritruksime laiko, sako pirmininkas. Pona Sutski. Děkuji vám, pane předsedo. Já využiju. Dėkuoju, pane pirmininkė. Naudodamas šią galimybę, kalbė, kalbėsiu čekų kalbą. Buvo išsakyta nemažai argumentų, daugumą galiu palaikyti. Tiesiog norėčiau paaiškinti, kodėl, tiesąkant, viskas yra atvir atvirkščiai. Nors, aišku, norėčiau pagirti pranešėją. Vis dėlto nematau nuorodos į ES dalį visas, visas, visame pasaulyme išmetime. Tai yra, kokia mūsų įtaka ir ką galėtų nuveikti kitas e, šalis. Panas Jorgensenas minėjo JAV ir taip pat tai, ką JAV galėtų nuveikti tam, kad būtų sumažinamas šių dujų išmetimas, jeigu, pavyzdžiui, JAV patvirtintų atitinkamus teisės aktus. Na, tarkim, kiekvienas iki mane labai papiktina, kai išgirstu, tai girdėjau be ir plenarnį sesiją, kad turime būti ambicingesni. E, Kinija yra numačiusi sumažinti, sumažinti savo emisijas iki 20 metų 40 procentų. Mes čia lyginame visiškai nelygintus dalykus. Kinija su, yra pažadėjusi numa, sumažinti savo numatytą E, didinimą. Iš pradžių jinai buvo numačiasi 200 procentus, dabar 40 procentų. Taigi iki 2020 metų e, Kinijos indėlis į kovą su klimato kaita bus plus 160 procentų emisijų, pamitindamų išmetijų. Tai jeigu mes Europoje papildomai mažintame išmetimą dujų, tai tai nieko neduos, nes likusi pasaulio dalis ir toliau terš. Dalyvau klimato kitos konfer konferencijoje ir tiesą sakom, tikėjomės, kad bus pasiektas tinkamas kompromisas ir kad galėsime sutarti su augančios ekonomikos šalimis, tačiau nieko visą tai nedavėme. Taigi galime būti kokie ambicingi, kokie ko norime, nusistatydami klimato apsaugos tikslus, tačiau nieko per tai nepasieksime padėti te gali tik tais ekonominės paskatos, ekonominiai veiksniai. Mes turime Europoje mažinti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kūro. Taip pat turime suteikti paskatų ES pramonė. Jau šešeris metus girdžiu, kad naujos technologijos ES didins užimtumą, tačiau vietoj to Europoje auga nedarbas. Taigi čia rezultatų nelabai matau. Taip pat kalbam apie administracinio pobūdžio priemonės, kurios skatintų energijos gavybę iš atsinaujančių šaltinių. Tačiau viso to pasakoje tik 20 procentų išaugo elektros kainas nas pramonė ir 14 procentų namų ūkiams. Dėl to, kad pavyzdžiui dabar yra instaliuojama saulės baterijos. Tai tikrai nemanau, kad tai buvo logiškas planas, kai tuo metu tas planas buvo patvirtintas. Taigi norėtųsi, kad pranešime būtų daromas nuorodas į tarptautinį bendradarbiavimą, o taip pat nuorodas į tai, ką ES galėtų realistiškai nuveikti, nes visi taip vadinamieji nepriklausomi tyrimai konstatuoja, kad ekonomika, kur yra nedidelis CO2 išmetimas, panustums, kuri tarsi turėtų mus pastumėti į ekonominį avangardą, tiesą sakant, egzistuoja tik tais popierėje. Ir mes žinome, kad e, Europa kitų šalių atžvilgių e, konkurencijoje e, ima atsilikti. Taigi, taigi sumažinkime mūsų priklausomybę nuo iškastinio kūro, mažinkime taršą Tačiau e, nesuduokime mirtinio smūgio ES pramoniai. Dėkuoju. Čia čekiškai netrodo, lenkiškai pasakiau. Kaip čekiškai? Kaip ačiū čekiškai. Nevinevic. Savinevic. Toliau prašau. Jos nėra. Oresta Rosis. Dėkuoju, panė pirmininkė. Na, nežinau jau kilintą, čia mes klimato kaitos paketą aptarėme. Kai kas netgi teigia, kad klimato kaita sąlygo žemės drebėjimus dabar mano, kad dabar turime iki 20, procentų, iki 20 metų sumažinti taršą 30 procentų, dėl to atsiras darbo vietos, kiti teigia, kad dėl to darbo vietos prarandamas, kiekvienas turi teisę savo nuomonę. Na, ir krizių. Dabar atrodo, tarsi tikslų pasieksime dėl to, kad krizės metu užsidarė daug įmonių, bankrutavo, bet tai visai nėra aiškia, kad atsiras naujų darbo vietų, priešingai darbo vietos prarandamas. Tai rodo ir krizės pasiekmes Europoje. Na, nuolat daromas nuorodas į tyrimus, kurios pagrindžia teorijos, kad jeigu padidintume CO2 mažinimo tikslus, tai tai atsiras naujų darbo vietų, bus puos postumių pramonė, bet yra tyrimų, kurių rezultatai visiškai priešingi. Taigi nelabai man suprantama štai kas. Jeigu tarš teršinti įmonė yra uždara, uždaroma, nes jie čia nesilaiko taisyklių, bet pato ta įmonė išsikelia į kitą šalį, trečią šalį ir tenais e, toliau veikia, teršia ir jai nebegalioja jokie reikalavimai. Ir jau dabar jinai turi taršą mažinti ne 20 procentų, bet gali 170 didinti Kinijoje. Taigi man nelabai aišku, kaip e, jeigu mes čia ES priverčiau įmonę užsidaryti, nes jai keliami per nelik aukšti reikalavimai, kaip po to ta, ta šalis e, išsikelia į kitą šalį, kur gali savo taršą didinti 170 procentų, tai kaip galima teikti, kad tokiu būdu prisidedame prie klimato apsaugos pasaulinių lygių. Nes Nes negalime čia vieni kovoti Europos Sąjungai, Italija, Kinija, JAV, tai yra pasaulinė problema. Tai, na, ir jeigu, kin... na, tarkim, jeigu kontroliuotai tarši Europoje, tai iš kur yra blogai, nuo to galiu numirti, bet jeigu, net, jeigu teršiama Kinijoje, tai kodėl nėra blogai? Man paaiškinkite, prašau. Uh, Galbūt nepakanka vien tik užsakyti brangių tyrimų. Ir beje, įvyko oficialus e, susitikimas su Kinija ir Kinija nurodė, kad jis savo energijos gavybą ketina padidinti dvi, dvi gubai iki 20 metų. Be kita ko, energija bus gaunama iš akmens anglies. Taigi, kaip galima tikėtis tomis tais tyrimais, kurie sako, kad jeigu ES mažinsime e, energijos gavybą, mažinsime išmetimą, tai dėl to bus geriau visam pasauliu, kai Kinija ir JAV toliau teršia. Jie sako, kad iki 20 metų nori pasiekti 17, 17 e, procentų, bet lyginant ne su 2010 metais, kaip, kaip mes, o su, atsiprašau, lyginant su 2010 metais, o ne su tūks, 1999 e, metais. Na ir jeigu uh, mes uh, nus, užsibrėžime savo tikslus, tai reikia mažinti ir kitą taršą, pavyzdžiui, sierą arba sunkiaisiais metalais. Bet galbūt komisija tai galėtų paaiškinti, kaip viską tai atrodys praktikoje. O jeigu nežino, kaip tai atrodys praktikoje, e, tai prašau to mums nenuradinėti, nes e, taip, aišku, jeigu įmonės uh, užsidarys dėl to, kad jos nesilaikys CO2 tikslų, tai aišku sumažės ir kitokio pabudžio tarša, tačiau jeigu tos įmonės kažkur kitur tęs savo veiklą, tai um, kaip čia bus? Kitas svarbus klausimas. Sveikatos aspektai. Pranešėjas kalba, kad uh, Jeigu bus nusibrėžtas 30 procentų tikslas, tai bus didelė nauda sveikatai. Tačiau kaip tai manoma, jeigu kitos šalis tuo tarpu, kai mes mažiname taršą toliau, terš ir netgi didins tą savo taršą, tai net jeigu Europoje visai nebeterštume, o gamyba Kinijoje testus ir auktų, tai kokia tai iš to bus naudos? Tarkim, Europoje net jeigu net žvakių nedegintume, nes ir žvakės išskiria CO2. O Kinija viską tęs taip kaip likščiol ir ten tarša tik dar padidės. Tai prašau man paaiškinti, kur čia bus ta sveikatos nauda. Tarkim, suvokime, kad jeigu mes Europoje visiškai iki nulio sumažinsime taršą, tai tik tais taršos išaugimo sąskaita Kinijoje. Dėkuoju, darosi. Na, dabar aš pats save įtraukiu į komiteto narių kalbėtojų sąrašą. Mes dabar kalbame apie e, komunikatą daugiau nei 10 procentų. Bet jau dabar įmama kalbėti ir apie 2050 metus ir 80 procentų klimato kaitą skatinančių dujų išmetimą. Na ir pažvelgus visas, aš manau, kad šios, šiose diskusijos reikėtų pakilėti į kitą lygmenį. Turime kalbėti jau apie ekonominį modelį Europos Sąjungą ir apie mūsų visuomenės gyvenseną ir iš tik, galbūt iš tikrųjų klausimas yra štai koks. Galbūt iš šios problemos galima pasiekti šansų Europai. Jeigu galvam apie darbo vietas, apie nedarbą, tai investicijos į energijos taupimą į energijos sistemų keitimą, reformavimą galėtų tapti šansų. Ypač tai pasakytina apie tuos ES regionus, kur nėra pramonės. Na, todėl manau, kad e, diskusijų metu turėtume pasakyti štai, kad, klimat, kad, yra, kad klimato kaita yra ekologinis klausimas, Tačiau e, pramonės politikos požiūriu e, mes jau laimėjome, nes, tar, nes pasaulyje vyksta konkurencinė kova dėl naujų technologijų e, sukūrimo ir įdėgymo tarp Europos, Kinijos, Azijos, JAV. Ir tie 30 procentų, ar mes tuos, tų tikslų pasieksim ar ne, technologinių požiūrių mes vis tiek veržimės į priekį. Taigi čia, manau, tie tikslai grindžiami ne vien tik tais e, klimatos kaitos um, sumetimais, bet ir pramonės sumetimais. Ir aš manau, kad tai bus naujų technologijų, naujų investicijų fazė. Na, E, išklausius e, dėros dėl to, kad pramonė išsikels į Kiniją, tai norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad mūsų klimato e, pakete yra ten kalbama tik apie 40 procentų visų uh, emisijų visos taršos, o 60 procentų tarš, taršos yra iš kitų šaltinių. Tai ten galbūt irgi reikėtų ką nors nuveikti. Ir galiausiai šis sprendimas yra strateginės svarbos. Įsivaizduokime, kad e, mūsų komitetas nuspręs pasilikti ties 20 procentų. Taigi bus siunčiamas signalas e, suinteresuotams subjektams, visuomenė ir tas signalas nebūtų geras. Jau nesikį šiame, tai yra du sikių šiame komitete ir plenarnė sesijoje sakėme, kad ES bū, turi būti lyderiu ir turi nusibriežti tą 30 procentų tikslą. Mes esame pasirengę prisimti šį įsipareigojimą. Ir dabar pribrendo toks metas, kai turime iš tikrųjų prisimti šį įsipareigojimą. Negaliu įsivaizduoti, kad Envi dabar žengtų atgal. Kai jau du sikius patvirtinome 30 procentų tikslą, mes dabar kaip kompetitingas komitetas, kai jau viskas tampa konkretu, dabar staiga atsitrauktume ir pasiliktume prie 20 procentų. Grinai aritmetiniu požiūrį, 2011 metais mes jau pasiekėme 17,3 taršos mažinimo tikslą, o dar mums lieka 9 metai. Na ir girdėjau, ką sakė e, nacionaliniai parlamentai dėl energijos iš atsinaujančių šaltinių ir atitinkamų planų, tai mes, aš manau, kad jau galima kalbėti, kad jau dabar E, kad jau realiai galima kalbėti apie 21 procentą, kuris beveik bus pasiektas. Ir e, e, tas perimas prie energijos iš atsinaujančių šaltinių dar labiau didės, ypač po tų nelaimių Japonijoje. Ir manau, kad Kinija taip pat pakeis savo požiūrį. Taigi, kalbant apie šios klausimus, norėjau tiesiog pasidalinti savo asmenę perspektyvą ir nuomonę apie Telizę. Ačiū pirmininkai, pirmiausiai noriu padėkoti už tai, kad niekas šiame komitete rimtai nekvestionuoja iki šiol išsikeltų klimato kaitos tikslų po įvykių Japonijoje, vakar įtrė komitete dėja, kai kas bandė kvestionuoti. Mes turime stengtis, kad ES klimato kaitos tikslai nebūtų mažinami, nes ir toliau privalome skirti pakankamai dėmesio e, šiems klausimams. Po įvykių Japonijoje aš per savaitgalį pakeičiau savo nuomonę apie brandolinę energiją ir nepaisant to per artimiausiamis dienomis turėsime svarstyti iškastinio kūro klausimą ir daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Taigi manau, dabar vėl reikia traukti į darbo tvarkę 20 procentų CO2 taršos mažimo klausimą. Pastarą savaitę tarybos pateikti atsakymai šios klausimus turėtų būti kitokie, reikia greičiau juos spręsti. Dabar iškyla klausimas, ar 20 ar 30 procentų reikia mažinti taršą. Juntame tam tikrą susiskaldimą šiame komitete mes priėmėme atitinkamą sprendimą, tačiau puikiai prisimename, kokią balsų daugumą jis buvo priimtas. Aš manau, kad čia kalbame apie tam tikrą loteriją, jeigu kiekvienas laikysi savo pozicijos, balsavimai gali pasibaigti vienaip ar kitaip, tačiau bet kokiu atveju negalėsime kalbėti apie rimtą parlamento poziciją. Trijų didžiausių valstybių narių, e, Junkės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos aplinkosaugos ministrai e, pareikalavo, kad būtų mažinama CO2 tarša 30 procentų, tačiau šie argumentai mm, ne visiškai tikina kitų valstybių atstovus. Taigi ši diskusija skaldo visas institucijas, e, ir <clears throat> atsakingas tarnybas, todėl aš galbūt siūlyčiau šiek tiek atsiriboti nuo šių diskusijų. Dar, e, žinoma, galėtume tris metus laikyti savo pozicijos, vieni 20, 20 procentų mažimo, kiti 30 procentų, tačiau siūlyčiau kalbėti apie kompromisą. Manau, kad kompromisas, kurį noriu pasiūlyti, yra pagrystas ir dalykinis. Siūlyčiau dabar priimti sprendimą e, nuo 20 iki 25 procentų sumažinti taršos apimtis ir jeigu per artimiausius metus kai kurios valstybės imsis daugiau priemonių nei iki šiol, galėtume tą tikslą padidinti taršos mažinimo iki 30 procentų. Būtų sudėtinga du kartus šalies pradėti tą pačią teisėkuros procedūrą ir Todėl dabar galėtume pradėti, nusistatydami 25 procentų tikslo, po to atsižvelgdami aplinkybės galėtume tą tikslą modifikuoti. Dėl kokių priežasčių teikiu tokį pasiūlymą. Europa nėra viena kovoje su klimato kaita. 2007 <clears throat> metais įlančios ekonomikos šalyse, tokiuose kaip Brazilija, pavyzdžiui, kuri artimiausių laikų taps penkta galingiausia pasaulio ekonomika, taigi pakankamai svarbi šalis įsipareigojo sumažinti savo taršą nuo 36 iki 39 procentų. E, ir mes įsivaizduojame, kad norime 30 procentų mažinti patys, tai e, kilančios ekonomikos šalis turėtų maždaug per pusę mažinti. Brazilija jau yra užsibrėžusi didesnius tikslus. Kinijoje padėtis yra šiek tiek kitokia, tačiau mes tikimės, kad Kinijos pozicija per artimiausius mėnesius tarptautinėse darybose taip pat taps konstruktyvesnė. Nepaisant to, mes siekime dvi ženklių tikslų ir kol kas dar jų nesame pasiekę, kadangi kitos valstybės neprisima atitinkamų įsipareigojimų. Buvo minėtas 17 procentų mažinimas, tai jau yra arčiau prie 20 procentų, negu galbūt mes įsivaizduojame. Tačiau e, bet kokiu atveju to nebūtų galima laikyti revoliuciniu žingsniu, kuris, mano nuomonė, jau būtų tie 20 procentų. Dar du pastebėjimai ir po to baigsiu savo pasisakymą. Miroslavas Utskis minėjo, kad nedarbas kyla, tačiau ne visose šalise. Vokietijoje mes daug klaidų darome galbūt ir šiuo metu, tačiau Vokietijoje nedarbas mažėja ir tai susiję taip pat su Vokietijos veiksmais atsinaujinančios energijos srityje. Komisija e, siūlo, norint įgyveninti ilgalaikius tikslus, padidinti taršos mažymą apimtis iki 25 procentų. Tai netgi įmanoma pasiekti, negriežtinant e, taršos leidimų prekybos taisyklių. Būtų galima apsvarstyti šį klausimą, išnagrinėti ir komisija e, mano, kad vien teikiant pirmenybę energijos taupimui būtų galima pasiekti 25 procentų tikslą ir jeigu tai pasiteisintų, taip vėliau galėtume mes jau ir to 30 procentų tikslo siekti. Siūlau išlysti iš apkasų ir ieškoti kompromisu. Pirmininkas, ačiū Pietriui Lyzijai. Manau, kad mes čia ne kariaujame, paprasčiausiai tik tai keičiamės nuomonėmis, taigi nesame apsikasiu šiuo metu. Norėčiau pasveikinti mūsų salėje buvusi šio komiteto narį, narį pona Aisma iš Niderlandų nuo 93 iki 97. Jūs e, buvote šio komiteto narys ir jūs dabar vadovaujate uh, Lotsmanų, Niderlandų Lotsmanų delegacijai, kuri lankosi mūsų komitete. Sveikiname jūs mūsų komitete. Galite pasiklausyti įdomių diskusijų apie klimato kaitą. Taip pat noriu pasveikinti Konstancijas Kreil lankytojų grupę, kurie jau kurį laiką klausosi mūsų diskusijų komitete. Sveiki atvykę. Dabar suteiksiu žodį Vitorijo Prodi. Um. Io sono un po' confuso uh, per il dibattito. Pro... Ačiū, pane pirmininkė. Na, kuo ilgiau klausau, tuo neiškiau man darosi. Panašu, kad e, bandoma vienu įpū spręsti klausimus, kurie priklauso kiek skirtingoms rytim, bent jau jų argumentai skirtingi. Kai kalbame apie perėjimą nuo 20 iki 30 procentų taršos mažinimo tikslo, mes pamirštame, kad ir vienu ir kitu atveju remiamės apivartinių taršos leidimų prekybos sistema. Todėl reikėtų faktiškai tarptautinių susitarimų, kurie leistų įvertinti taršą ir kurie numatytų saistančius įsipareigojimus. Kalbama taip pat apie tai, kad iki 2050 metų sukursime visuomenę, kuri beveik neterš aplinkos. Ir teigiama, kad pereimas prie 80-95 procentų taršos rodiklio mažinimo tai padės pasiekti. Bet bėda ta, kad komisija teigia, jog tokių rodiklių bus įmanoma pasiekti bet kuriuo atveju, nes bus mažiau mokama už iškastinį kūrą, atsiras e, privalumai kiti, atsiras mažesnė aplinkos tarša. Aišku, galima būtų pasirinkti tokį kelią į nulinės taršos visuomenę vienašališkų būdų. Bet bendra logika nuo to nesikeičia. Taigi, jeigu mes vienašališkai imsimės rimtesnių žingsnių taršos mažinimo srityje, tada gal vertėtų kitaip vertinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Nes, pavyzdžiui, galima ir kitų argumentų surasti. Nebūtina vien tik tai remtis apivartiniais taršos leidimais ir priekyba jais. Galima, pavyzdžiui, nustatyti CO2 mokestį, kurį būtų galima susigražinti pasienyje, jeigu atvykstama iš kitų šalių, kurios nenusistato tokio tikslo. Mes turėtume šią diskusiją kiek išplėsti ir apsvarstyti kitas galimybes, kurios leistų sumažinti taršą ne 20, o 30 procentų. Nes aš manau, ir ypač šie mano žodžiai skirti pranešėjai ir esu pasirengęs su juo tą reikalą aptarti, bet aš manau, kad reikėtų kartu su komisija pasvarstyti, o kokiu keliu vertėtų žengti, kokio metodo, taršos mažinimo metodo reikėtų laikytis. Nes jeigu pasižiūrėsime, kas vyko iki šiol, tai aš pastebiu du tokius metodus, kurie netgi prieštarauja vienas kitam, nes kiekvienas remiasi kitokią logiką. Turiu galvoje energijos gamybą iš vienos pusės ir a, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimą iš kitos pusės. Taigi pirmiausia, reikia susitarti dėl to, apie ką mes kalbame ir ko mes pagydaujame. Ačiū toliau, Korin Lapaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug ką pasakė kolegos, bet norėčiau pratesti tai, ką sakė Peter Lysa. Bet nekalbėsiu apie tuos 30 procentų ar didesnį taršos mažinimą. Jeigu pagalvosime, kas vyksta dabar Japonijoje, tai panašu, kad energetikos rytyje reikės iškoti visiškai kitokių sprendimų negu iki šiol. Tikrai padėtis pasikeis Ir ne tik dėl to brandolinės beveik katastrofos, kuri vyksta Japonijoje, bet ir dėl to, kad mūsų visuomenių pozicijos keisis energetikos atšvilgių ir energijos, naudojamos energijos atžvilgių. Dar vienas dalykas - energetikos rytis glaudžiai susijusi su aplinkosaugo. Mes negalime spręsti problemų vienoje srityje, ignoruodami problemas kitoje srityje. Taigi, kai kalbame apie modelį, apie ekologišką energiją, apie atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimą, energijos taupimą, visa tai kaip puikiai aiškino pranešėjas, padės sukurti naujų darbo vietų ir atvers naujas galimybės, kuriomis privalome pasinaudoti. Priešingai nuo to, apie ką vakar buvo kalbėta pramonės komitete, nebūtinai viskas taip jau gražiai atrodo. Ir mes privalome kaip galima greičiau investuoti, kiek tai galima daugiau į naujas energijos gavybos formas, nes tik tokiu būdu mes galėsime atsisakyti brandolinės energijos, galėsime sumažinti naftos naudojimą ir tada galvoti apie darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Nėra kito būdo, kaip kad tik tai pakeisti visą tai, kas egzistuoja dabar ir žengti kitų kelių. Ir aš manau, kad mes tikrai turėtume pereiti prie naujo mąstymo ir manau, piliečiai mus paremtų ir mielai padėtų mums įgyvendinti nustatytų tikslų. Ačiū. Ponas Kaitis. Na, man atrodo, kad pranešėjas mielai norėtų svarstyti kompromisus. Bet jūs žinote, kad ir mes, ir žalieji pasisakome už tai, kad vyriausybės nustatytų nacionalinių lygių 40 procentų taršos mažinimo tikslą. Mes žinome, kad toks tikslas neišvengiamas. Be to, teigiama, kad tai padėtų, padėtų. Reikia galvoti apie tai, kas padės mums paspartinti inovacijas. Nusateikime 40 procentų tikslą ir pamatysime, kaip pajudės inovacijos. Naujos darbo vietos. Iš tiesų, jeigu mes norime šiuo tikslu pasinaudoti tam, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas, tai tada tai, tai reiškia, kad mums reikia galvoti apie 3-4 procentų augimą kasmet ir apie panašų trašos mažinimo kasmet. Taigi per metus galima galvoti apie 5-6 procentus, o neseniai pasirodęs komisijos komunikatas teigia, kad per 10 metų galima galvoti apie 10 procentų efektyvesnį energijos panaudojimą, na jeigu labai pasiseks apie 15 procentų. Taigi reikia tikrai galvoti, kaip keisti padėti energijos taupimo srityje. Nes neturime mes kito kelio. Aišku, galima mažinti darbo laiką, bet nemanau, kad tai būtų išeitis. Taigi, jeigu mes norime mažinti taršą, kurti darbo vietas, mes negalėsime nieko padaryti, jeigu mes tikrai nenustatysime privalomų tikslų efektyvaus energijos panaudojimo srityje. Ir aš manau, kad tai būtų labai efektyvi priemonė, nes nebejotinai dabar, kada kyla labai rimtų abejonių dėl brandolinės energijos panaudojimo, šiaip jau sąskaitos už energiją suvartojimą išauks Todėl turime galvoti apie energijos taupimą, apie efektyvų naudojimą. O jeigu efektyviai tą darysime, galima toliau galvoti ir apie naujas darbo vietas. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad energijos taupimas reiškia ir namų šiltinimą, ir e, naujų e, elektrinių kūrimą. Metas atsisakyti tų pavojingų atominių jėgainių ir beviltiškai pasenusių uh, termofikacinių elektrinių, kurios naudoja iškastinį kūrą. Aš nekalbu apie tai, kad mes turėtume keisti kompetencijas visose srityse, bet reikia galvoti apie labai rimtus dalykus. Ir tikslo didinimas nuo 20 iki 30 procentų yra esminės svarbos. Taip pat norėčiau atsakyti ponui Rosi, nors jo jau nebėra salėje, kaip ir kitiems, kurie galvoja, kad 30 procentų yra labai pernelyg aukštas tikslas ir uh, nauda nebus tokia jau didelė. Bet aš neįsivaizduoju, kaip Europa toliau galės gyvuoti, būdama visiškai priklausoma nuo naftos ir dujų importo iš diktatūros valstybių. Man sunku įsivaizduoti, nes scenarius taigi toks. Mesgi priklausysime nuo diktatorių malonės. Ir neįsivaizduoju, kad tai duotų naudos užsienio politikai, energetikos politikai ar saugumo politikai. Todėl nepamirškime, kad šiuo atveju, kai mes kalbame apie priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimą, mes kalbame ir apie mūsų didesnį saugumą. Aišku, tikriausiai galvočiau apie teikimą pakeitimo dėl emisijų mažinimo darbo vietų augimo, ūkio augimo dilemos. Bet reikia galvoti apie pasiekmes, su kuriomis susidursime, jeigu nenumatysime aukštesnio tikslo. Ačiū. Tack så mycket, herr ordförande. Jag eh, tycker att det är ganska svårt att koncentrera sig till och med på... Ačiū. Pirmininkė, sudėtinga mums susitelkti prie šių klausimų, tik tai turint omenyje tai, kas šiuo metu vyksta Japonijoje, ta plataus masto katastrofa didžiulė nelaimė, tačiau nepaisant to norėčiau keletą pasiūlymų pateikti diskusijai, jeigu rimtai siekiame ilgalaikėje perspektyvoje padidinti CO2 mažinimo tikslus nuo 20 iki 25 procentų ir daugiau turime dėti daugiau pastangų. Mes esame parengę du pranešimus, kuriuose teigiama, kad būtina didinti lankstumą pramonės atžvilgių, nes anksčiau mūsų pramonės įmonės tų tikslų pasiekti tikrai nesugebės, tačiau reikia bandyti tuos tikslus ilgainiui orientuoti Europoje ir stengtis įgyveninti ir pasiekti juos tam tikrais etapais. Taigi turime užsibrėžti taip pat ir trumpalaikius tikslus. Ir manau, kad tas 30 procentų tikslas yra svarbus trumpoji laikotarpiu siekiant galutinio tikslo. Taip pat pasirinkama taktika yra labai svarbi, remiantis Europos kitų šalių patirtimi, siekiant daryti įtaką aplinkosaugos politikai tarptautiniu mastu. Mes galime pasiremti svarbiamis informacijomis, <clears throat> kuriamis remintis tampa aišku, kad galima mažinti taršą ir mm, didinti darbo vietų skaičių. Galima, pavyzdžiui, pasiremti patirtimis susijusią su gypsidabrio naudojimu ir dabar puikiai matome, kad ir be gypsidabrio galima puikiai išsiversti. Taip pat galima daugiau pavyzdžių pateikti susijusių su E, cheminėmis medžiagomis apsaugų, e, augalų apsaugos priemonėmis, kai kurios valstybės užėmusios e, lyderių pozicijas sugebėjo po to pritraukti, užkrėsti savo pavyzdžių ir kitas. Taigi turime tikrai ir galime pateikti nemažai praktinių pavyzdžių aplinkosaugos ir tie turėtume šiais pavyzdžiais pasiremti. Ir atsižvelgiant į mūsų ilgalaikius tikslus turėtume suvienyti savo pastangas. Jeigu norime, kad ES veiksmai būtų plataus užmojo, tai privalome daugiau dėmesio skirti tam tikroms pramonės šakoms, aliuminio, cemento gamybai. Manau, kad mums reikia tartautiniu mastu susitarti dėl atskirų sektorių, nustatant toms pramonės šakoms vienodas konkurencinės sąlygas ir e, PPO kontekste turėtume šios klausimus svarstyti tam, kad būtų nustatytos visiems priimtinos ir sąžiningos žaidimo taisyklės. Daugelis iš mūsų jau e, nekart atkreipė į tai dėmesį, kad būtina šios klausimus svarstyti diskusijos eigoje. Negalime tik tai, e, pavyzdžiui, remtis plieno gamybos interesais, plieno pramonės, reikia atsižvelgti ir kitų pramonės šakų, aliuminio gamybos ir kitų interesus. Ačiū, poniai Vestlund. Dabar. Karlhans Florins. Aš, man pirmininkė, noriu priminti, kad jau esame patvirtinę rezoliucijas, kuriuose yra numatytas 30 procentų taršos sumažinimas, jeigu kitos šalis prie šio tikslo prisijungtų. Nors oficiali mūsų pozicija yra 20 procentų mažinimas, dėl būsimų teisės aktų man labai rūpėtų sužinoti, ką valstybės narės Europos Sąjungoje veikia, siekdamos sumažinti taršą 20 arba galbūt 30 procentų. Ir man kartais kelia nuostaba kai kurių kolegų ambicijas 30 arba 40 procentų sumažinti taršą, kai tuo tarpu e, valstybėse narėse dar esame labai nutolę nuo 20 procentų tikslo. Taigi aš norėčiau vadovautis faktais. Ir man, ponė pirmininkė, daug labiau patiktų, jeigu mes kalbėtume ne vien tik apie skaič, skaičius, nes e, kategoriški teiginiai sumažinti taršą 30 procentų be jokių sąlygų. Taip pat kaip ir atsisakyti brandolinės e, energijos yra labai lengvas žingsnis arba sprendimas, tačiau po to kyla klausimai, ką veiksime tuos sprendimus prieėmę. Sužvelgianti dabar Japoniją ištikusią nelaimę, manau, kad mes privalėsime patvirtinti reikiamas priemonės, kad galėtume sumažinti taršą 20-30 procentų. Taigi tas požiūris, kuris buvo patvirtintas įtre komitete dėl priemonių, kurias reikia įdėkti tam, kad galėtume savo tikslus pasiekti, man yra daug labiau priimtinesnis. Taip pat Manau, kad mes neturėtume sustoti ties 20 procentų tikslų, manau, niekas dėl to nesiginčia, tačiau kita vertus apgalėstauju, kad kolega Derosi jau išėjo iš salės, jis jau dešimt kartų, manau, dešimt kartų prašė jam paaiškinti, kaip čia įmanoma tuos tikslus pasiekti, mes melai tą padarytume, dėja jo dabar jau nėra salėje. Klausimas yra, ar bus panaikintos ar ne darbo vietos <clears throat> keliamas e, iš visų pusių ir visose šalise, Vokietijoje, Šiaurės Reino Vesfalijos žemėje būtų prarasta daug darbo vietų ir yra prarandama dėl to, kad plieno pramonė, e, anglės gavybos pramonė naikina senas struktūras. Tos struktūros bus panaikintos nepaisant to, ar mes naudosimės e, žaliosiomis technologijomis ar ne. Ir aš asmeniškai privačiai e, labai stengiuosi jomis naudotis. E, ir kiek beskatintume žmonės naudotis moderniosiomis technologijomis tų pastangų ir paskatų nebūtų gana to baigsiu, ponė pirmininkė, aš pasigendu papildomų veiksmų motivuoti kitus, kad ir jie siektų sumažinti taršą 30 procentų. Mes užsimame labiau patys savimi. Taigi aš pagėdaučiau daugiau pastangų iš komisijos narių, kurie atsakingi už klimato politikos klausimus tam, kad ir kiti prisijungtų prie 30 procentų taršos mažymo tikslų. Mes <clears throat> pritarėme e, mūsų užmojams, tiksliau negaliu pritarti e, kategoriškai planams sumažinti taršą 30 procentų. Tačiau tikrai pritaru, pritariu pasiūlymams e, stengtis priversti kitas valstybės prie šių tikslų prisijungti. Taigi pritariu kolegai Derosi Ehm, tam tikrą prasme, tačiau taip, kaip jis pristatė visą padėtį, tikrai nėra. Viskas yra daug sudėtingiau, tačiau galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mano šalyje dvi labai svarbios įmonės BASF ir Kruplieno plieno gamybos koncernai Latinų Amerikoje dabar stato didžiulės e, įmonės ir jos yra statomos remiantis tais pačiais standartais, kurie dabar galioja Vokietijoje. Nu, E, pirmininkas, mes mielai vasarą arba kada nors kitų metų apsilankytume jūsų ekologinėme ūkyje, taigi priimtume mielai jūsų kvietimą ir mm, pažiūrėtume, kaip viskas vyksta. E, Matijas Grotė, būtų neblogai dar iki vasaros pertraukos apsilankyti tame ūkyje. Tikslas sumažinti taršą 20-30 procentų akivaizdu, kad dėl jo nesutarėme, tai yra savo iniciatyvos pranešimas ir jeigu būtų patvirtintas tik nežymė balsų dauguma, <clears throat> tai e, nerimtai mus žiūrėtų nei taryba, nei komisija. Aš manau, kad būtų gerai įvardinti ir priemonės, kurias pasitelkus šios tikslus būtų galima įgyvendinti ir e, kuriams galėtų pasinaudoti taip pat ir kitos valstybės, kurios šiuo metu nenori to daryti. Kankūne mes žengėme žingsnį į priekį, tačiau tas žingsnis nebuvo pakankamai didelis. Manau, kad jeigu būtume 15 procentų tiksliau užsibrėžę Kankūnę, tai konferencijos rezultatai būtų buvę kitokie. Manau, kad mes neturime sustoti vietoje, turime žengti toliau ir pramonės komitete aš konkrečiai paraginau e, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių e, tikslus, pavyzdžiui, iki 40 procentų padidinti atsinaujinančios energetikos dalį iki 20 metų. Ir e, šiam tikslui galėtų pritarti tikrai didesnė dauguma parlamento narių. Tai būtų labai aiškus tikslas, taip pat kaip ir taupyti energijos išteklius Galime prisiminti, kai mes kankinomės parlamente svarstydami konkrečius teisės aktus, aišku, galima pritarti savo iniciatyvos pranešimų, tačiau kai reikalas prieina prie konkrečių teisės aktų, įsijungia į žaidimą lobistai ir viskas tampa daug sudėtingiau. Taip pat turėtume kelti savo klausimą, klausimą kaip viskas toliau rutuliosis tarptautiniu mastu, jeigu mes nustatysime 30 procentų tikslą ir daug kas e, jam pritars ES, tačiau dar nebus viskas pasiekta, mums reikalinga europinė klimato diplomatija, <clears throat> kurią turėtų vykdyti ponė Ešton, turime atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad struktūrinių požiūrių reikia pakeisti klimato kaitos politiką, ne viena Konė Hedegard turėtų už tai kovoti, reikia Europos išvės veiksmų tarnybos paramos ir turi būti įsteigtos pareigybės, kurios keurą parą dėtų pastangas, kad visame pasaulyje mūsų siūloma klimato politika susilauktų pritarimo, kol kas tokių veiksmų mes pasigendame. Reikia pradėti atitinkamas tarptautinės e, dėrybas. E, <clears throat> reikia peržiūrėti veikiančius mechanizmus, pavyzdžiui, CDM. E, reikia peržiūrėti anksčiau 2008-aisiais priimtus sprendimus, juos išanalizuoti, įvertinti, ar jie yra prasmingi ar ne. Aš 2008-aisiais komitete balsavau už, tačiau neturėjome pakankamai laiko į viską įsigilinti buvo pasiūlymas patvirtintas per pirmąjį svarstymą, tačiau galiu pasakyti, kad kai kurie kolegos, kurie nedirba klimato ar aplinkosaugos arba pramonės komitete e, patvirtino e, tą e, pasiūlymą nedaug laiko likus iki finansų ir ekonomikos krizės pradžios ir šiuo metu jau turime labai išsamei viską įvertinti ir aptarti. Ir nepakanka vien tik tai argumentų, kad e, tie, kurie siūlo sumažinti taršą 20 arba 30 procentų yra blogiečiai arba mažiau blogi, o tie, kurie 40 procentų jau yra geriečiai. <clears throat> Taip elgtis yra per, per daug paprasta. Mums reikia užsibriežti tikslą kurti daugiau darbo vietų, taip pat e, svarstyti CO2 nutekėjimo klausimus Reikia atsižvelgti į nuokastavimus, kad e, gamybos įmonės bus perkeltos į kitus regionus, tuo pačiu iškeliaus tenai ir darbo vietos, savame suprantama, tokia grėsmė egzistuoja, taigi reikia svarstyti, kokiu priemonių būtina imtis, kad taip neįvyktų. Mūsų strategijos, kurias šiuo metu rengiame ir tvirtiname, strategija Europa 2020 taip pat turi būti įtraukta į mūsų klimato diplomatija, ji turi atsispindėti mūsų gautinėme pranešime ir Peter Lyzės pasiūlymas nesiskaldyti čia e, parlamente yra vertas dėmesio, nes visi mes norime siekti pažangos klimato kaitos srityje, tačiau mes neturėtume dabar ginčytis dėl tų 20 ar 30 procentų, nes ne, neatrodysime rimtai kitų akise. Ir jeigu taip toliau elgsimės, tai taip tik susilpninsime parlamento bendrąją poziciją. Parlamentas privaloma siūsti aišku signalą kitoms dviems institucijoms, kad iki 2020 reiktų didinti atsinaujinančios energijos dalį iki 40 procentų ir užsibriežti aiškius energijos taupimo tikslus, o ne. Elgtis taip kaip dabar. Taigi, Pažiūrėsime, kaip mums pavyks to pasiekti, sako pirmininkas, 30 procentų, manau, atitinka tas priemonės, kuris po to reikia įvardinti siekiančių tikslų. Paskutinis kalbės Salvatore Tattarella. Grazie, Presidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Man kyla klausimas ir šį klausimą norėčiau perduoti ekologijos ekspertams. Taigi, kaip galima pasiekti geresnių rezultatų kovojant su klimato kaita? E, jeigu, jeigu siekime šio tikslo, tai ar pakaks, kad visos valstybės narės įneštų savo, ar reikės, kad visos pasaulio valstybės neštų savo indėlį siekiant šio tikslo, ar pakaks, kad tik tai kelios tai padarys? Mes kalbame apie Kankūno konferencijos sėkmę. Jeigu pažvelgsime į pažadus, kas buvo pasakyta žodžiu, žodžiu tai, tai sutinku. Tačiau jeigu pažiūrėsime, dėl kiek privalomo pobūdžio įsipareigojimų buvo pasirašyta, tai vaizdas liūdnesnis. Ar verta nuleisti rankas? Tikrai ne, bet ką dar galime nuveikti? man rodos, e, mes kaip Europos Sąjunga galėtume paraginti, įkvėpti kitas valstybės pasaulyje, nusibriežti privalomo pobūdžio tikslus. Štai tai mes kaip Europą galėtume nuveikti. Ir manau, kad čia turėtume dėti daug daugiau pastangų negu praeitie, tam, kad ir kitos valstybės pasaulyje prisimtų privalomą pobūdžio tikslus ir tik tokiu būdu galėtume pasiekti apčiopiamų rezultatų. Nepakanka e, vien apsiriboti diplomatinis pastangomis, reikia konkrečių apčiopiamų rezultatų. Na, e, anksčiau strategijos dėka 2020 mes davėme aišku pavyzdį, aišku signalą, galime ir toliau duoti tokių rezultatų, tačiau vis dėlto reikia elgtis realistiškai, nes nepamirškime, kad yra įvairių išskirtinių situacijų pasaulyje, kaip pavyzdžiui, stiknės nelaimės ir taip toliau, su kuriamis reikia sudaroti. E, šiame pranešime man krantėkis vienas trūkumas. Atrodo, kad šis pranešimas yra tapęs politiniu manifestu. Aišku, kiekvienas iš mūsų turime savų minčių, idėjų. Ir jeigu nesusitarime komitete, tiesiog susiskaldome. Ir aš manau, kad mums komitete, rengiant pranešimą, pranešėjo, pranešėjas turėtų pasirinkti tokį kursą, kuris būtų priimtinas visiems. Ir tokiu būdu pranešimas būtų palaikytas, nes kitaip pranešimas nesusilauks palaikymo arba bus palaikytas maža, maža dauguma. Ir tai būtų pragaištingas politinis signalas, todėl norėčiau paraginti pranešėjus nesilaikyti tokios sustabarėjusios pozicijos, nes kitaip mes komitete įstriksime, juolab kad ir frakcijų požiūriai skiriasi. Todėl aš manau, kad reikėtų politinių požiūrių pasirinkti lankstesnę poziciją ir pasirinkimą pritarti kitų nuomonėms, siekti kompromisu. Pateiksiu pavyzdį. Pranešės, pranešime nedaro nuorodų į komisijos tvarkaraštį. Aš manau, kad tokios nuorodos reikia. Taip pat nedaromas nuorodos pranešimai tas priemonės, kurių dėka galima būtų pasiekti gerų rezultatų. Taip pat pranešime nepakankamai dėmesio, skiriama dėmesio į uh, neigiamus ekonominius veiksnius. Uh, galbūt ekonominės bėdas, jis tiesiog uh, čia piešia mums rojaus vaizdą, pagerės ir klimato kaita, kaitos kaita, ir aplinka, ir sveikata, ir darbo vietos bus kuriamas, bet ne viskas jau taip rožinė atrodo, kaip, kaip jis e, bandamas įtikinti, reikėtų žvelgti tikrovį į akis ir tai būtų tinkamiausias būdas. Aš tiesiog čia kreipiuosi su šiomis mintimis į pranešėją. Mes visi turėsime pakeitimų dėl šio uh, pranešimo. Tiesiog, bet, kita, bet galiausiai visų tikslas yra visiems primtinas kompromisas. Neretai mūsų komitete girdime, kad kad geresnė klimato kaitos apsauga, geresnė aplinkosauga yra labai visų uh, siektinas tikslas, taip, bet susiklosto ir išskirtinių situacijų. Tik pažvelkime Japoniją, ta stichinė nelaimė, taip pat yra ir dramatiškų kitų dalykų, pavyzdžiui, badas, karai ir taip toliau. Nepamirškime to. Dėkuoju, sako pirmininkas. Įvyko diskusija, kuria buvo išsakyta daug skirtingiausių argumentų. Na ir dabar išklausykime komisijos. O pat Steve'ai. Žodis jums, o po to pranešės. Penkias minutės. Stevenas mano vardas. Na, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už labai naudingą pranešimą ir komiteto nariams už įdomias mintis. Pabandysiu į keletą jūsų reaguoti. Pirmiausia, pradėsiu nuo jūsų, pono pirmininkė, pastabos, kad klimato kaita ir atitinkami veiksmai yra susiję ne tik su aplinkosaugos dalykais, bet tai taip pat yra svarbu ekonomikai bei pramoniai konkrečiai. Ir todėl reikia apskritai galvoti, kaip įsivaizduojame tolesnį Europos ekonomikos augimą. Taigi komisijos kelio gairių plane, kai kas jau yra aptarta. Ir manau, kad svarbiausias dalykas tai tas akivaizdus pademonstravimas, ko reikia norint mažinti CO2 išmetimus, norint mažinti taršą. O tai reikalaus investicijų kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi yra investicijų klausimas, su kurio susidurs energi, elektros energijos e, sektoriai, pramonės sektoriais, automobilių pramonė, bet kita vertus, tokios investicijos duos naudos, nebijotinai priklausomai nuo investicijų masto. Tai, manau, svarbus dalykas apie ką kalbama kelio gairių plane. Kitas dalykas, mes panalizavome įvairius scenarius, kurie leistų mums pasiekti numatytų tikslų iki 20 metų. Ir kas paaiškėjo, 25 procentais mažinant taršą kiekvienoje valstybėje narėje, leis pasiekti tik tai daug mažesnio tikslo iki 50 metų. Aišku, mes jokių įpareigojimų kelio gairių plane nenumatome. Bet jeigu mes ženkliau nesumažinsime taršos per artimiausius metus iki 20 metų, ateityje už tai brangiai sumokėsime. Dar vienas dalykas dėl didesnių diplomatijos pastangų ir dėrybų tarptautinių lygių. Pritariu tam, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šiandien padėtis gerokai pasikeitė palyginti su ta prieš tris metus, kai mes a, tvirtinome energetikos dokumentų paketą ir kai dėrėjomės Kopenhagoje. Po Kopenhagos buvo dėrybos Kankūne ir atsirado kitų tikslų Vieną jų patvirtino pati Europos Sąjunga, bet, kas dar labiau svarbu, per 80 pasaulio valstybių jau pasižadėjo nusistatyti privalomus tikslus ir yra pakankamai ryšto, kuri demonstruoja įsivyščiusios pramoninės valstybės imtis atitinkamų priemonių. O kalbant apie saistančius tikslus, tai pirmiausia tai yra dvidešimtukas ir Kinija kitos stambiosios augančios ekonomikos šalis jau parengė aiškius planus. Kinijoje nesenai patvirtintas penkiametis planas, kuris akivaizdžiai demonstruoja, kad Kinija ne tik žadėjo, bet ir tos pažadus vykdys, imdamasi ir įgyvendindama konkrečias priemonas, daugiau dėmesio skirdama inovacijoms ir naujų technologijų kūrimui energetikos srityje. Ir dar dėl diplomatijos. Aš manau, kad ponia Ashton jau apie tai yra kalbėjusi ir išorės santykiuose. Šiam klausimui bus teikiama pakankamai svarbus, nors sutinku, kad reikėtų dirbti daugiau, bandant pasiekti pažangos tarptautinėse dėrykose dėl mūsų pramonės konkurencingumo ir CO2 nutekėjimo. Šiuo atveju svarbu pasakyti, kad energetikos ir klimato dokumentų pakete buvo pasiektas kompromisas, kuris šiandieną jau virsta praktiniais dalykais, tai yra nemokamas leidimų paskirstimas kad įmonės neperkeltų savo gamybos. Taigi ETS sistema iš dalies susijęta su CO2 nutekėjimu. Dabargi vėl komisija savo kelio gairių plane ir konkrečiai ekonominės analizos dalyje analizuodama nurodo dvi priežastis, dėl kurių reikėtų pasirinkti aukštesnį tikslą. Pirma, CO2 mokestis yra pernelyg žemas. Be to, kitos valstybės, vadovaudamasi Kopenhagoje dutais pažadais, jau parengė savo konkrečius planus. Buvo du konkretus klausimai užduota. Pirmas tai yra santykis šio tikslo su oro tarša. Ponas Rosi apie tai užsiminė. Turiu pasakyti, kad kai kalbame apie klimato kaitos mažinimą, tai faktiškai mes kalbame apie mažiau taršias technologijas ir jų panaudojimą. Ir tai reiškia, kad mažiau taršos būtų išmetama į aplinką ir oras būtų švaresnis. Tačiau kitas aspektas yra visi tie įrenginiai, kurie naudojami vietos lygių. Apie tai komunikate beje kalbama. Ir taip pat ponas e, Deivis uždavė klausimą dėl atidėtų leidimų. Ir šis klausimas irgi aptariamas mūsų gairių plane, atsižvelginti į jo santyki su energetikos reikalais. Iš tiesų, kai kalbame apie ETS, Tai nebejotinai pati atidėjimų sistema jau savaime yra skatinanti pramonę ir stambės įmonės priemonę veikti efektyviau, efektyviau naudoti energijos e, šaltinius. Kitas dalykas, kad jeigu mes pereitume prie aukštesnio tikslo 30 procentų, tai tada atidėjimai sudarytų 1,4 milijonus eurų ir pakiltų CO2 kainą. Bet mes turime prieš tai labai ateidžiai įvertinti, kaip tada reikėtų skirstyti leidimus pagal atskirus sektorius. Ačiū komisijai už paaiškinimus, toliau žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto noriu labai aiškiai pasakyti, kad nelaukiu čia jokių aplodismentų dėl pasiūlymų kelti procentus ir taip pat neketinu skatinti radikalaus nuomonių skilimo. Aš kalbu apie tai, apie ką mes visi gerai žinome. Aš kalbu apie tai, kas vyksta dabar. Ir teisingai kolegos pasakė, kad diskusija plečiasi ir turime galų gale pradėti galvoti apie ekonominius argumentus. To ir siekiu. Ir tikrai patikėkite, nesitikiu išgirsti susižavėjimo šūksnių dėl pasiūlymo kelti, e, numatyti ambicingesnį tikslą. 30 procentų mažinimo tikslą. Todėl tai tikrai nėra žaliųjų politinis manifestas ir Beje, rekomenduočiau jums mūsų manifestus paskaityti, todėl kad jų turinys yra kur kas svaresnis negu šio pranešimo turinys. Aš tiesiog bandau galvoti apie galimus kompromisus. Ir todėl kalbėsiu trim klausimais. Tarptautinis, tarptautinė padėtis, veiksmingas energijos panaudojimas ir ką galėtų daryti ES. Taip, tartautinis kontekstas yra toks, koks yra, sutinku su tuo, ką jūs sakėte, ir labai svarbu, kad visas pasaulis veiktų kryptingai, o ne vien tik tai Europos Sąjunga. Tačiau dabar yra tokia padėtis, kad viskas keičiasi ir tikslai, kuriuos nustato savo Europos Sąjunga, priklauso ne tiek nuo tarptautinių dėrybų, kiek nuo mūsų pačių priemonių, kiek nuo mūsų pramonės padėties. Tikslai yra tikslai, bet kitas dalykas, kuris labai svarbus, tai kaip mes veiksime. Keletą kartų šiame kontekste buvo paminėta Kinija. Bet jeigu yra viena valstybė, kuriai, kuri tik išloš, jeigu dėrybos tesis ir buksuos, tai tik Kinija nes Kinijoje labai greitai auga gyventojų skaičius, labai sparčiai vystosi ūkis, tačiau jie taip pat žino, kad aklavite tarptautinių lygių leis Kinijai pasiekti dar daugiau. Ir jeigu mes nenorime, kad Kinija išloštų, tai turime judėti į priekį. Juolab, kad jeigu pasižiūrėsime į tausaus investavimo indeksą, o tyrimą atliko įmonė Ernst Young, tai Kinija užima pirmaujančias, įsiveržiai pirmaujančias gretas. Taigi, Kinija žengia į priekį ir mes turime žengti į priekį, todėl darbas užsienio diplomatijos srityje yra labai svarbus. Panas Rusija sakė, kad mes nukrypstame ir kad mes negerai elgėmės, bet aš taip nemanau. Bet turiu pasakyti, kad esu pasirengęs kompromisui. Bet tada argumentuokime. Mes visi žinome, kad pramonė pirmojų laikotarpių, kai komisija skelbė savo ETS, sistemos, ETS sistemą ir ją įgyvendino, tai pramonė netikėtai, jei iš dangaus nukrito maišas pinigų. Mes tą žinome nereikia slėptis. Kitas dalykas - CO2 nutekėjimas. Už tai, kad jas neperkeltų gamybos, pramonės įmonės gauna nemokamų taršos leidimų. Bet kitas dalykas yra valstybės pagalba, kurie egzistuoja ir a, kuri naudojama elektros energijos gavybos, gamybos srityje. Ir Aš sakyčiau, kad užuot užsiemus retoriką, mes turėtume iš esmės svarstyti kiekvieną klausimą, kad pramonė imtųsi investuoti savo pinigus, o neįsižiojusi lauktų to pinigų maišo, kuris nukrito jai iš dangaus įdėgus ETS sistemą. Dar vienas dalykas, kuris irgi buvo paminėtas. Aš tikrai nekantrai lauksiu kompromisinių pasiūlymų, apie kuriuos kalbėjo kolegos, ypač veiksmingo energijos panaudojimo srityje. Tai bus labai svarbus tikiu pasiūlymai ir be to pritariu komisijai, kuri sakė, kad jeigu mes norime užtikrinti efektyvų efektyvų energijos suvartojimą nacionaliniu lygiu valstybės narės turi nusistatyti ne mažesnį kaip 25 procentų tikslą. Ir dar apie energijos taupimą. Tada reikia kalbėti, kalbėti apie tikslus dviejose srityse. Yra pramonė, kuri gauna taršos leidimus ir yra pramonė, kuri negauna taršos leidimų. Kita vertus, tie tikslai turi būti nustatyti atsižvelgiant ir į valstybės, į pasaulio valstybės, kuriuose nėra ETS sistemos. Taigi, efektyvus energijos vartojimas nebūtinai beje reiškia mažesnę taršą, nes mums reikia galvoti, kad tikslai turi būti nustatyti abiejose pramonės sektoriuose. Tai yra tie, kurie gauna taršos leidimus ir tie, kurie jų negauna. Taigi, baigdamas galiu pasakyti, tikrai nenorėčiau, kad mes suskiltume ir susiskaldytume. Laukiu rimtos argumentuotos diskusijos, laukiu jūsų kompromisinių pasiūlymų, pas esu pasirengęs kompromisams. Mes turime galvoti, kur link žengia Europos ekonomika, bet galų gale reikės priimti ir politinį sprendimą dėl vieno ar kito tikslą, bet tas tikslas turi būti toks, kuris atėjus numatytam laikui duotų naudos, nes kitaip ir mes būsime prastai vertinami. Taigi ačiū visiems su šią diskusiją ir tikrai esu atviras tolesniai diskusijai. So, Jag har ett viktigt meddelande. Men... Norėčiau dar pasidalinti svarbią informaciją. Bet atrodo, panė Makevint nori pasakyti dėl darbo tvarkos. Gal netaip labai svarbu, tačiau kai kalbame apie energijos taupimą, tai vis čia e, šalčiau atrodo neveikia kondicionieriai. Na ir aš, atrodo, oro kondicionieriai įsijungia, bet kovo viduryje Briselį nereikalingi kondicionieriai šalta. Na. Na, pasižiūrėsim, kaip e, išspręsti šią problemą. Atrodo, yra technikai salė, taigi jie pasirūpins. Jie tikriausiai jūsų, jūsų išklausė. Nu, kaip jau minėjau. Norėčiau supažinti su svarbia informacija. Pakeitimus galite teikti iki kovo 24 dienos 12 e, valandos ir Dar sėki pakartosiu 24 kovo 12 valanda. Ir ne 25. Sekretariatas informuos visus dar sėki ir elektroniniu paštu, tam, kad tie kolegos, kurie šiandien nedalyvavo, žinotų, kad pakeitimus reikia teikti iki 24 dienos. Toliau kitas darbo atvarkės punktas - reglamento 1406-2002 įsteikiančio Europos jūrų, jūrų saugumo agentūrą dalinis keitimas. E, pranešėjas yra ponas Tas. Taigi žodis jums. Dėkuoju, Karlai. Na, na tikriausiai visi Dar nepamiršau, 29 metais gruodžio mėnesį prieš Junktinės karalystės nuskendusio uh, e, Erika tanklaivio ir visų su to susijusių vaizdų. Būtent ta katastrofa ir paskatino uh, patvirtinti šį reglamentą, kuris yra ketvirtas iki reformuojamas. Taigi dėl šios katastrofos ir buvo įsteigta Europos jūrų saugumo agentūra. Šio gintų veikia nuo 2003 metų kovo mėnesio. Šis reglamentas, kuriuo remiantis veikia agentūra, e, buvo keistas, be kita ko, dėl tanklaivio prestižio 2002 metais Europos jūrų saugumo agentūrai buvo suteikti nauji galiojimai. Be kita ko, agentūra dabar turi galimybių e, reaguoti katas, tokios jūrų katastrofos atveju. Na ir atliekant tanklaivių inspekcijas, ši agentūra talkina komisijai. Uh, e, Bitrish Petroleum uh, Meksikos įlankos uh, katastrofos atveju ši agentūra sureagavo labai tinkamai. E, komisaras Oettingeris ir jo darbuotojai nesikiai atvyko į mūsų komiteto, taip pat pasisakė ir plenarinė sesija. Mes patvirtinome kelias rezoliucijas skirtas šiam klausimui, taip pat pasiekime, kad komisija patvirtino komunikatą. Na ir galiausiai balsamo metu pasiekėme, kad būtų E, labiau kontroliuojama šios offshore'inės, šie offshore'iniai grėžiniai ir platformas. Na ir vienas iš reglamentų buvo numatyti atitinkamus įgaliojimus Europos jūrų saugos agentūrai už tokias patikras. Na, ši agentūra iš esmės yra transporto srityje. Na ir aš manau, tai yra kompetitingas tai yra um, kom, transporto komitetas, tačiau mes galime suformuluoti rekomendacijų pasiūlymų tam, kad iš juos būtų atsižvelgta keičiant šį reglamentą. Um, aš parengiau 14 pakeitimų dėl straipsnių ir dėl uh, konsulto modelių. Šios pakeitimus galima suskirstyti šešias grupės. Tai pirmoji grupė būtų uh, pakeitimai liečiantis EMSOS taikymos ryties uh, išplėtimą tam, kad ši būtų atsakinga ir už offshore'nės grėžinių platformas, kai yra išgaunama nafta ir dujos. Čia yra trys pakeitimai liečiantis e, reglamento taikymos ryties išplėtimą. Jeigu reglamento e, patektų ir dujų ir naftos grėžiniai, offshore'niai grėžiniai. Esantis uh, grėžiniai ir jų platformos. Na, ir siūlau konstatuojamą dalyje daryti nuorodą tai, kad jeigu išplėstos šios agentūros įgaliojimai, tai tai atsilieps tiek biudžetui, tiek ir personalui. Toliau yra pakeitimų liečiančių inspekcijas trečiosios šalyse, konkrečiai viduržėmio jūros ir um, juodosios jūros baseinose, nes ten kaip tik yra tokių grėžinių. Toliau, vienuoliktas uh, pakeitimas iš trečiosios grupės, tai yra e, palidovinis e, CleanSeaNet palidovinis tinklas, kuris leistų atsekti uh, nutekėjimus grėžiniuose atviroje jūroje. Toliau uh, atskleidimas. Komisija atlieka patikras inspekcijas. Uh, parengiamos ataskaitos, kurioje pateikiama analizė ir aš manau, kad tos analizės ir ataskaitos turėtų būti paviešintos elektroninė forma, tam, kad visuomenė galėtų su jais susipažinti toliau penktoji e, pakeitimų grupė ir leidimo išdavimo E, sistema. Agentūra, turis, yra daug, su, e, agentūra yra sukūpusi labai daug patirties ir ji turėtų e, patalkinti komisijai, kai yra išduodami leidimai naujiems naftos ir um, naujų naftos ir dujų grėžinių eksploatacijai. Ir šeštoji grupė tai yra agentūros valdymo sistema. Ir nustatymo sistemas. Uh, Tai aš manau, kad agentūros e, turimos technologijos turėtų būti panaudojamos ne vien tik tanklaivėms, bet ir kitiems laivams stebėti. Štai tokius pakeitimus aš pasiūliau. Na ir būtų įdomu išgirsti kolegų reakcijos, nors besalė jau beveik tuščia ir visi išėjo pietauti. Pat išklausysime ir panoram vandrum. Van Raupojus. Taip, dabar paprašysiu e, pasisakyti glaustai dvi minutės. Pirmiausia, EPP šešėlinis prašinys. Natin Nikolinė. Manau, kad pranešėjo išsakytos mintis ir komentarai yra tikrai uh, E, teisingi. Apskritai sveikintina, kad e, EMSA e, reglamentuojantis teisės aktai bėgant laikui prisiderina prie besikeičiančios situacijos. Tai yra, kad mes matome naujus iššūkius, kalbant konkrečiai apie jūros, jūrų politiką. Ir visiškai pritariu nuomonės rengėjai dėl to, kad į EMSA priežiūros ratą turėtų būti įtraukti naftos ir dujų gavybos įrengimai. Ir tik tais dėl, dėl savokos, na, siūlyčiau atkreipti dėmesį ir tiesiog pasitikslinti, ar e, savoka įrengimai yra vartojama plačiaja prasme. Tai yra tai, kad ne vien kalbėti apie gavybos įrenginius, bet ir apie transportavimo, kaip kad pavyzdžiui vamzdynai. Nes randasi naujų projektų tiek Baltijos jūroje, tiek e, Jodojo jūroje, kur, kur e, transportavimas vyks būtent vamzdžių e, pagalba. E, E, kitas dalykas, e, dėl trečių šalių, e, manau, kad, kad reikia paraginti, kad tikrai tas bendradarbiavimas vyktų ne vien tik tai su Norvegija ir Islandija, kaip buvo iki šiol, bet dėl to, kad buvo ribotos teis, ribotas teisinis reguliavimas šitos agentūros, jinai negalėjo aktyviau bendradarbiauti su kitomis trečiosiomis šalimis. Ir kalbant apie uh, E, jūras, kur kol, kol kas dabar įvardintos viduržėmio ir jodoji jūra, manau, kad nereiktų išskirti arba tada vardinti ir, ir kitas likusias, nes tarkim Baltijos jūroje naftos gavyba taip pat yra atliekama. Tai iš principo tokios, tokios pastabos ir tikrai manau, kad dar mes kažką pridėsim bendrom jėgom. Dėkui. Tack så mycket. Eh, nästa talare är Grote för Socialdemokraterna. Taip. Ačiū panas Grotė, socialdemokratų vardu. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai. Jis parengė gerą pranešimą ir galėčiau pritarti daugumą jo punktų ir nuostatų. Pranešime kalbam apie EMZA veiklą ir apie būtinybę ateityje užkirsti kelią galimoms nelaimėms ir apie įgaliojimų išplėtimą EMSA agentūros. E, mes jau kurį laiką svarstome taip pat ir transporto komitete galimybę įsteigti bendrą Europos pakrančių apsaugą, už kurią galbūt būtų atsakinga taip pat ir EMSA. Taigi parlamentas galėtų daugiau dėmesio skirti šiam klausimui ir transporto komiteto kolegos taip pat galėtų pasvarstyti galimybę išplėsti EMSA įgaliojimus šioje srityje. Nežinau, ar kas nors iš komisijos ar pačios EMSA dabar yra posėdėje ir galėtų pasižymėti, priimti domen tokią galimybę svarstyti atitinkamą įgaliojimą išplėtimą, pavyzdžiui, atliekant patikras. Aš gyvenu prie Niderlandų sienos ir e, esu puikiai susipažinęs su tam tikromis problemomis, įgaliojimų, kompetencijų problemomis pasienio regione, kur neaišku, kas e, už kokią patikrą ir kontrolę yra atsakingas. Jeigu mes e, įsteigtume tokią Europos pakrančio apsaugos tarnybą, už kurią būtų atsakinga EMSA, tai manau padėtis tikrai pagerėtų. Pirmininkas, e, ačiū ponė Lepašų žodis, ačiū. Pane pirmininkė, norėčiau aukštai įvertinti pranešimo kokybę, tikrai neturėčiau daug ko pridurti, trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė pasakyti, kad platformų naftos grėžinių jūroje problema tikrai niekur nedingo. Aš laukiu komisijos atitinkamos ataskaitos šio klausimu ir kol kas tos ataskaitos neturime ir e, kuo greičiau ją gausime, tuo geriau. Taip pat norėčiau, kaip ir pranešėjas, pritarti uh, agentūros įgaliojimų išplėtimui tam, kad ji galėtų tikrinti jūroje veikiančias naftos ir dujų gavybos platformas. E, remiantis 2010 metų ataskaitos duomenimis, e, taip pat reikia didinti agentūrai skirimą finansavimą pagal e, Erika 3 paketą ir panašiai nes šiuo metu agentūra paprasčiausiai atsižvelgiant į turimą finansavimą negali vykdyti savo įgaliojimų, taip pat e, reikia daugiau patikrų, kurias agentūra galėtų vykdyti naftos ir dujų platformose veikiančiose Jodojoje ir Viduržėme jūroje. Taip pat aš manau, kad agentūros e, kompetencija e, siekiant mažinti E, jūrų taršą būtų labai naudinga ateityje, sprendžiant su grėžiniais naftos ir dujų susijusius klausimus. Pirmininkė, pirmininkas, ačiū, nematau. Šešėlinių pranešėjų, pano Stevensono nėra, daugiau pranešėjų nėra, kurie būtų šešėliniais pranešėjais, taigi baigsime diskusiją šiuo klausimu dar e, Kristos ekonomų turėtų būti salėje, komisijos atstovas, ar jis norėtų tarti žodį. Um... Labadiena visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo pristatymą, už pasiūlymų pristatymą. Ir jei leisite, norėčiau pateikti keletą pastabų dėl jo siūlomų pakeitimų. Komisija, aišku, gerai supranta, kiek jautrus šis klausimas ir ką daryti su dujų naftos gavybos renginiais esančiais jūroje. Dėl to mes esame pateikę pasiūlymą suteikti agentūrai galimybę veikti, kai taršo šaltinis yra būtent naftos dujų gavyba jūroje. Pranešėjasgi savo pasiūlymais dėl pakeitimų siūlo žengti dar toliau. Pavyzdžiui, atlikti tokių platformų patikrą tam, kad būtų įmanoma imtis prevencinių priemonių. Kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, komisijos tarnybo šiuo metu kaip tik rengia atitinkamus dokumentus dėl veiksmų tokių, tokių veiksmų, Bet negalime dabar sakyti, kad reikia jau agentūrai įsikišti, kai nėra tam tinkamo teisinio pagrindo. Reikalinga pirmą sutvarkyti teisinį pagrindą, kuris apibrėžiamas reglamentu, nustatant, ar pavyzdžiui laivų klasifikavimo įmonas gali tikrinti <clears throat> EMSA, ar gali tikrinti trečiųjų šalių įrenginius Ir dėl to reikia labai atsargiai veikti, nes ypač trečiųjų šalių kontekste EMSOS įgaliojimai turėtų būti juridinių požiūrių sutvarkyti. Taip pat norėčiau paaiškinti keletą kitų dalykų susijusių su ketvirtuoju ir dešimtuoju pakeitimu. Pranešėjas mini, kad dabartinės EMSOS stebėsenos ir sekimo sistemos yra skirtos tik tai naftą gabenančiams tankeriams. Tačiau turiu pasakyti, kad ta stebėsienos sistema yra taikoma laivams, kurie yra tam tikro tonažo. Taigi, iš esmės, mes jau visą tai turime, ką jūs siūlote. Taip pat noriu pakomentuoti pranešėjo pasiūlymą užtikrinti didesnį skaidrumą EMSOS vykdomų patikrinimų srityje. Atsakydamas galiu pasakyti, kad komisija gauna patikrų rezultatus ir ataskaitas ir atsižvelgia į tuos rezultatus rengdama atitinkamas rekomendacijas bei priemonės valstybėms narėms. Taigi komisija tą darbą jau dabar atlieka ir manau, kad šiomis pastabomis apsiribosiu. Ačiū, Bertai, dabar jums paskutinis žodis. Taip, ačiū. Kur tai kalbėsiu trumpai. Žinau, kad parlamente užsitikrinęs esu nemažą paramą ir komisija pritarė, bet dėl kai kurių dalykų tikriausiai su komisija teks pasišnekėti dvi šalių pagrindų. Dabar dėl pakrančio tarnybų. Gal tikrai reikėtų tokią diskusiją pradėti dėl pakrančių saugos tarnybų. Kitas dalykas, kiek EMSA turėtų įsitraukti šį darbą. Aš bandžiau su jiems pasikalbėti, bet dėje tas klausimas nesusilaukė atsako. Galbūt reikėtų prieš teikiant tolesnius pakeitimus man susisiekti su jiems ir su komisijos atsakingų atstovų, kad galėtume visą tai aptarti. Taigi, paskutiniai pakeitimo terminai kovo 24 dienos 12 valanda, o balsuosime balandžio 18-19 dienomis. Kažkuria iš tų dienų dabar visiems skanių pietų